Okay, dann, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, begrüße ich Sie alle ganz herzlich zu unserer gemeinsamen. Mėly kolegos, norėčiau pasveikinti dabar susirinkusi mūsų bendras diskusijas kartu su ponia Malstrom, komisijos narė atsakinga už priekybos politiką, taigi norėčiau ją pasveikinti, bet taip pat noriu pasveikinti ir komisijos narį, kuris yra atsakingas už žemės ūkį, pona Hoganą. Taigi sveikinu jūs abu. Ir dabar Mm, norėčiau, e, kad padiskutuotume apie pasirašytų ar e, prekybos sustarimų, ar tų prekybos sustarimų, dėl kurių dar deramasi pasiekmių žemės ūkiui. Šios e, dėrybos vyksta jau kuris laikas, pavyzdžiui, dėl TTIP arba dėl sustarimo su Kanada. Ir buvo išgirsta daug įvairiausių pareiškimų ir nuomonių dėl to. Manau, kad atsakinga prekyba gali augimo, prie augimo prisidėti lygiai tas pats, lygiai tą patį poveikį e, gali e, ir žemės ūkija turėti tie susitarimai. Žemės ūkio produktų maisto pramonė E, susideda iš produkcijos, iš eksporto. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtume į sustarimą su Kanada, tai e, pieno ir produktų ir sūrio, e, sūrių srityje tas sustarimas būtų kaip ir grėsmingas Europos žemės ūkiui. Ypatingai dėl geografinių, nuo, ypatingai tas galiotų ir geografiniams nuorodams. Uh, Neatsitiktinai ES yra didžiausia žemės ūkio maisto produktų eksportuotoja pasauliniu lygiu. Kita vertus, yra ir neigiamų čia bruožų, kurios galima paminėti. Žemės ūkio politika, kuri yra orientuota į eksportą, yra mažiau stabili Taigi reikia aptarti e, tai per priekybos politiką. Taigi čia yra ir galimybių, ir iššūkių. Dėl to e, dar kartą pasakysiu ir pasidžiaugsiu, kad turime šiandien kartu su mumis abu komisijos narius, kurie atsakingi yra už šias sritis. Ir už priekybą, ir už žemės ūkį. E, chronologiškai nenumatėme čia, kas pirmas turėtų pasakyti. Komisijos nariai patys gali nuspręsti. Pirmiausia, suteiksiu žodį bendra pirmininkui, o po to jau komisijos nariai galės sustarti, kuris pasisakys pirmas. Okej. Okay. Proszę Państwa, e, bardzo serdecznie witam komisarzy, witam. Ponios ir ponai, sveikinu abu komisarus ir sveikinu visus susirinkusius į posėdį. Na, momentas tikrai istorinis. La, jis labai svarbus, nes tai, kas vyksta dabar ES žemės ūkija, priklauso ne tik nuo bendrosios žemės ūkio politikos, ne tik nuo to, kokio dydžio ES žemės ūkio biudžetas, bet tai priklauso taip pat ir nuo eilės išorinių faktorių. Ir norisi pabrėžti kai kurios dalykus. Tai palieka šiokį tokį kartelį, nei parlamente, nei Europos komisijoje nėra pabrėžiami svarbiausi dalykai. Kitose komitetuose irgi apie tai per nelik mažai kalbama, kas svarbu Europos žemės ūkio tarp išorinių veiksnių. Tad tie išoriniai veiksniai turėtų būti aptariami plačiau. Turime matyti, kaip tie veiksniai įtakoja ES ir jo žemės ūkį. Tai yra mano asmeninė nuomonė, aš visada ją reiškiu. Aš manau, kad tų išorinių veiksmų įtaka yra labai svarbi. Tad labai svarbu aptarti visus klausimus susijusius su priekybos susitarimais ir dėrybomis. Tai aiškiai atspindi, kokią vietą užima juose žemės ūkis. Kainos juk nenustatomos ES žemės ūkio produktų. Jos nustatomos pačiose įvairiausiose pasaulio vietose. Dažnai, kai vyksta prekybos darybos, į žemės ūkį apskritai nekreipiama dėmesio, stengiamasi rasti kitų privalumų. Pavyzdžiui, galbūt bus sukurtos paslaugos, galbūt atsiras dar kažkokių privalumų. Būtent dėl to mūsų susitikimas šiandien ir yra toks istorinis, tas bendras posėdis mūsų yra istorinis, nes mes E, be abejo, susitinkame su ūkininkais, susitinkame su e, maisto perdirbimo pramonės atstovais. Tai yra tikrai labai plačiai apimantis rytis. Nekalbam čia tik vien apie prekybą ar maisto produktų perdirbimą. Ne, kalbame apie tuos gamybos sektorius, kurie e, veikia kartu su žemės ūkiu. Rinkos dalyvių platus susidomėjimas paprastai būna nulemiamas, platus ar nelabai platus susidomėjimas, būna nulemtas dėrybų metu. Dėrybosgi paprastai vyksta regioninių lygmenių. Nebūtinai jos vyksta PPO kontekste. Mes manome, kad svarbiausia vaidmenį ateityje vaidins regioniniai susitarimai. Būtent dėl to dėjome daug pastangų, kad įtikintume Europos komisiją pateikti mums e, įvertinimą, kokį poveikį daro prekybos sustarimai, kurie buvo pasirašyti ar bus pasirašyti. Tiek TTIP, tiek CETA, tiek Merkosūro susitarimai. Tai yra taip pat susiję su, uh, naujai, su sustarimais Naujaja Zelandija ar Australija. Nes mums svarbu matyti bendrą paveikslą, kokios grėsmės iškils ES žemės ūkiui. Manau, kad ta grėsmė yra pakankamai didelė. Dėl to labai džiaugiuosi matydamas visus čia, pradėsime mūsų posėdį ir noriu padėkoti INTA komiteto pirmininkui, noriu padėkoti komisarams, kad atvyko į mūsų posėdį. Ir maloniai išklausysime, ką jie mums gali šiandien papasakoti apie žemės ūkio padėtį. Žinome, koks svarbus klausimas yra maisto sauga. Žinome, kad visi pasaulyje remia žemės ūkį. Skirtingai, bet remia. Žinome, kad trečiosios šalis bando taip pat remti žemės ūkio sektorių. Dėkoju. Dėkoju. Savo kolegai bendra pirmininkį. Ar komisija jau apsisprendė, kas pradės pasisakymą? Puiku. Pone Malstrom, prašau. Ačiū, Čemen. Ačiū pirmininkė komisijos nariai Hauganai, Filai, mėly kolegos. Dėkuoju Jums už galimybę šiandieną susitikti su Inta komitetu, su kuriuo susitinku daž, gal dažniau ir taip pat su Agri komiteto nariais šiuo atveju. Taigi tai reiškia, kad vyksta artimas bendradarbiavimas tarp to, ką daro ponas Hauganas ir mano komanda derantis dėl priekybos. Džiugu matyti Jūs visus čia. Žinau, kad visi labai domitės priekybos politiką ir rengiate nuomonės įvairiais priekybiniais klausimais. JAV susitarimas tai tip, Tunisas, priekyba visiems, strategija ir panašiai. Aš žinau, kad žemės ūkio sektorius yra labai svarbus, kalbant apie Europos tapatybę, klėstėjimą. Ir pirmininkas Junkeris tai patvirtino, kai rugsėjo mėnesį skaitė pranešimą apie ES būklę. Uh, Kalba eina apie kaimo vietovės ir taip pat maisto saugumą. Taigi dėl to ES politika žemės ūkio srityje visuomet buvo susijusi ne vien tik tai su ekonomika, bet ir su platesniais klausimais ir platesnėmis vertybėmis. Ir tai atsispindi ir tai, kaip ES šiandien dirba prekybos politikos rytyje. Pagrindinis mūsų tikslas yra atverti rinką, žinoma, sukurti ekonominės galimybės Europos vartotojams, darbuotojams, verslininkams, bet taip pat mes manome, kad prekyba turėtų būti įtvirtinta ES vertybėse, tai yra apsaugoti aplinką ir turi atitikti platesnės politikos kryptis užsienio politikoje, maisto saugumas ir panašiai. Ir būtent e, dėl tokios pozicijos žemės e, prekybos politika turi būti nuosekli, siekiant e, ir už, sutvirtinti žemės ūkio sektorių ES, apsaugoti jautrius produktus ir taip pat siekti atverti rinkas naujam eksportui. Tačiau, kalbant apie vidaus žemės ūkio politiką, priekybą žemės ūkio produkciją, aišku, irgi yra labai svarbis rytis ir dabar ES interesai, kalbant apie gynybą ir puolimą pasikeitė. Taigi, iš tiesų mes turime atsisakyti, kuo galima daugiau kliūčių, skatinti, e, pasirūpinti, kad būtų patenkinta paklausa. Ir pozityvus priekybos balansas buvo praeitais metais ir 8 procentais per 10 metų išaugo mūsų eksportas. Tai reiškia, kad žemės ūkio produkcijos eksportas yra labai svarbu, kalbant apie ES ekonomiką. ES produktų eksportas į veras pasaulio vietas 1,5 milijonai darbo vietų, dėl to yra sukūrėma mūsų žemynė perdirbtas maistas, perdirbtas perdirbti maisto produktai dar 600 tūkstančių darbo vietų praeitais metais eksportas sudarė, žemės ūkio produkcija sudarė 7 procentus visos, viso eksporto. Tas skaičius auga. Taigi, jeigu norime pasitarnauti žemės ūkio sektoriaus interesams ir taip pat užtikrinti ekonominę plėtrą, turime gauti prieigą prie naujų rinkų. Tai yra pagrindinis platesnės dvišalių ir daugiašalių susitarimų darbo atvarkės tikslas. Mes tomis sutartimis bandome spręsti tri, trijų kliučių problemas, su kuriomis susiduria eksportuotojai. Pirmiausia, tai yra tradicinė prieiga prie rinkos ir susijus, su tuo susiję kliūtys tai yra tarifai. Daug kas sako, kad pasaulinėje arenoje nedaug tų tarifų belikia, bet jų yra ir tai yra labai dėlis barjeras, kalbant apie žemės ūkio produkcijos eksportą. Nauja studija apie tai, kokį poveikį priekybiniai susitarimai turi šiam sektoriui, aiškiai rodo, kad, pažiūrėjau, eksportas kviečiais, vidutinis tarifas 12 partnerių šalių 45 procentai ir skaičius cukrui 20 procentų, jautiena 35 procentai. Taigi ES priekybiniais susitarimais bandome spręsti tas barjerų problemas. Pavyzdžiui, Kanada. ES maisto eksportas nuo 10 iki 20 procentų tarifas Bet su CETA susitarimu 29 procentus tų tarifų mes panaikinsime ir tai susijęs su visais perdirbtais žemės ūkio produktais, kur ES ypatingai kurencinga. Ir netgi jautriausių produktų atveju, pavyzdžiui, dėl sūrio mes 18 su pusė tūkstančio tonų išsiderėjome, tai reiškia dvigubai didiname savo eksportą. Kitas pavyzdys būtų susitarimas su Vietnamu, kuris irgi greitai pateks į parlamentą. Dabar jisai yra verčiamas Tokiu būdu tarifų atsisakysime vyno ir alkoholinių gėrimų, jautienos, pieno, vištienos atveju. Japonija vyksta dabar dėrybos. Tarifas maistui ir gėrimams mažiau nei 35 procentai. Kai kurie produktai net 500 procentų tarifų, tarifas taikomas yra jų atžvilgių. Ir mes matome čia irgi patobulėjimų, nes darome su japonais keturi produktai - keulienas, sūris, pienas ir daržovės, bei perdirbti produktai, šokoladas, saldainiai, pasta. Netgi su tokiais partneriais kaip Merkosur šalis mes turime apginti savo interesus. Bet yra galimybių čia padidinti prieigą tokiems produktams kaip alyvogių aliejus, bulvės, jautiena, persikai ir panašiai. Taigi iš tiesų daug galime laimėti, jeigu panaikinsime tarifus. Bet aišku, to nepakanka, mes turime spręsti ir sanitarinius bei fitosanitarinius barjerus, tą problemą, nes dažnai yra, netgi sakius tarifų, išlieka šios kliūtys ir mes bandome jas įveikti. Mes suprantame, kad Kiekviena vyriausybė turi teisę reguliuoti viešo intereso labui. Mes giname tą teisę čia Europoje ir, aišku, suprantame e, santykiuose su partneriais. Vyriausybės privalo užtikrinti maisto saugą ir apsaugoti aplinką. Tačiau ne visuomet yra aišku, ar yra pasitelkiami kilnus tikslai. Kartais tos taisyklės yra pridengiamos tam tikrais ribojimais. Kitais atvejais yra įmanoma pasiekti tokio paties rezultato kur kas veiksmingiau. Taigi čia priekybiniai susitarimai gali pagelbėti ir taip dažnai nutinka netiesiogiai. Dėrybos skatina pasitikėjimą tarp reguliuotojų iš abiejų pusių ir tokiu būdu lengviau surasti sprendimų. Apribojimai dėl jautienos eksporto, dėl Kempilningės, pavyzdžiui, yra puikus pavyzdys. Mes tikrai pasiekėme daug pažangos su JAV, Kanada, Ukraina ir Japonija. Dėrybos taip pat leidžia mums siekti pažangos, sprendžiant sisteminės problemas. Pavyzdžiui, Europos regionalizavimo požiūrio prieimimas, pavyzdžiui, kai kyla gyvūnų lygų a, proveržiai. Ir taip pat e, savoka, kad ES yra viena, vienas regionas. Pagal CETA susitarimą, veterinarinis susitarimas su Kanada įtrauktas į CETA sutartį ir ten numatytas įgyvendinimo planas. Ir taip pat numatytos naujos procedūros, kuris, kurios leistų sertifikavimo procedūras numatyti augalų ir gyvūnų atveju. Dar vienas e, tikslas mūsų santykiuose yra užtikrinti Europos geografinių nuorodų apsaugą. Rokforo sūris, kočviskis ir panašiai. Taigi dėl to 145 produktai patenka į CETA, su Pietų Koreja 160 produktų, su Vietnamu 169 produktai, produktai patenka į tą sąrašą. Susitarimai su Singapūru, Centrinė Amerika, Kolumbija, Peru, Pietų Afrika, ten irgi pasiekti nemažai pažangos. Tai yra labai svarbu, kadangi, kaip žinia, toks eksportas sudaro 11,5 milijardo eurų. Tai iš tiesų didelė suma. Ir aišku, viso to, kad viso to pasiektumėme, turime kažką duoti mainais Tai yra dėrybų tikslas. Kai kurioms valstybėms pagrindinė motivacija pasirašyti sutarimą su ES yra prieiga prie bendrosios rinkos pramoninių prekių ir paslaugų atžvilgių, bet kiti nori geresnės prieigos prie žemės ūkio produktų ir kartais tai yra jautrus klausimai, kadangi tai yra labiausiai saugomi produktai ir aišku, tie interesai yra suprantami jų požiūrių vertinant, nes daugeliu mūsų priekybinių partnerių jie turi mažiau žemės ūkio produktų o jie yra labai svarbu, svarbus eksporto prasme. Taigi, kaip būtų galima įspręsti tuos klausimus, bandant mums apsaugoti tuos pačius produktus. Mes tą darome, ribodami prieigą, tarifinės kvotas, numatydami, kai partneriai reikalauja prieigos prie jautrių sektorių ir tos kvotos yra grindžiamos augimo perspektyvų ir sąlygų vertinimo pagrindu. Tai dėl to nėra keliamas pavojus gamintojams. Ir tai ypatingai jautru, kai kalba eina apie dėrybą su tais partneriais, kurie yra labai dideli mūsų jautrių produktų eksportuotojai. Mes taip, pavyzdžiui, elgiamės Merkosur dėrybų atveju. Čia ypatingai aktuolus yra jautinos klausimas ir žinau, kad jis rūpi ir komiteto nariams. Tie partneriai be jokios abejonės yra svarbus mums, kalbant ir apie žemės ūkį, tačiau mes neprisimsime jokių įsipareigojimų nei su tuo gali sutvarkyti jautrus sektorius. Ir ta studija, apie kurią šiandien kalbėsime ir komisaras Hoganas detaliau ją pristatys, analizuoja tą bendrą poveikį, 12 priekybinių susitarimų poveikį. Ir ta studija buvo paskelbta dar šį mėnesį. Ten rodoma, kad ES požiūris į priekybinius sutarimus veikia. Jeigu pažvelgtumėme į Koreją, tarkim, ten aiškiai matome, kad kai 11 metais įsigaliojo šis sutarimas, mūsų žemės ūkio produktų eksportas išaugo 40 procentų procentų ypatingai perdirbtų žemės ūkio produktų atveju pasta, įvairūs e, gaminiai ir 30 procentų pieno produktų eksportas, 15 e, procentų mėsos eksportas. Taigi ekonominiai modeliai, kurie buvo naudojami studijoje, rodo, kad daug sektorių gaus naudos ir didelis, didelė nauda yra numatyta kiaulių sektoriuje ir pieno sektoriai ir matome, kad tie sektoriai dėl to gaus privalumų, tačiau matome, kad kiti sektoriai gali nukentėti, skaitant ir jautieną. Taigi tai verčia mūsų susimastyti ir mes privalome toliau į tai atsižvelgti dėrybose. Bet aišku, viskas turi, turi būti įdėta į kontekstą, nes ekonominiai modeliai gali tik iš dalies nušviesti situaciją. Mes studijoje aiškiai parodome, kad rezultatai nėra prognozės, kalbant apie tai, ko galime tikėtis, nes prognozės uh, kaip žinia, ir jas daryti labai sudėtinga, kalbant apie ateitį. Taigi mes sveikiname šios studijos autorius, puikiai atlikus darbą, bet vis tiek manome, kad yra tam tikrų apribojimų, kadangi studija neįvertina tam tikrų barjerų panaikinimo poveikį arba geografinių nuorodų apsaugą, nes mes turime palaukti, kad tai vertintumėme, kol kas to nėra. Ir taip pat į rezultatą neįeina perdirbti žemės ūkio produktai, dauguma jų iš tiesų turi didžiulį augimo potencialą, nei vynas, nei alyvogio aliejus, vaisiai, daržovės nėra analizuojami, o tai sudaro 70 procentų mūsų eksporto. Taip pat studija nemodeliuoja tai, kaip mes elgiamės su jautriais produktais. Tarifinės, tarifiniai, tarifų sumažinimas e, vertinamas 50 procentų. Taigi, Tai yra svarbi studija, kurią galime pasinaudoti ir jie bus pasinaudota. Mes jau ją labai detaliai vertiname, tačiau yra tam tikrų apribojimų, kaip sakiau. Bet aš mielai pasirengusi aptarti tai ir aptarti kitus klausimus susijusius su priekyba žemės ūkio produktais. Dėkoju pirmininkė, kad pakvietėte į diskusijas. Ačiū, komisarė Masro, visada džiugu matyti jūs čia. O dabar žodis ponui Hoganui komisarui. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Malstro, mėly parlamento nariai. Dėkoju Jums, ponė pirmininkė, už, pirmininkai, už įžanginius žodžius ir aš manau, kad šios diskusijos yra būtinos ir savalaikės. Nes priekybos vaidmuo ateityje mūsų politikoje ir ekonomikoje yra susijusi su dabar vykstančiomis diskusijomis ir rinkimų rezulta, e, referendumo rezultatai Junktinėje karalystėje, taip pat rinkimų rezultatai JAV iš tiesų nulems tai, kaip mes norime dėrėtis dėl laisvos priekybos susitarimų. Ir būtent e, labai laiku pasirodė ir tos poveikio studijos e, tekstas. Tai leidžia mums pažiūrėti, kaip būsimi priekybiniai sutarimai gali paveikti žemės ūkio sektorių ES. Pradžioje norėčiau pakartoti tai, ką sakė komisarė Malmström ir priminti, kad priekyba jau pasitarnauja ES žemės ūkio ir maisto sektoriui. Abipusiai naudingi priekybiniai susitarimai su mūsų partneriais yra varomoji jėga, kalbant apie augimą, e, apie maisto ir gėrimų eksporto augimą. Tarptautinės rinkos mums tampa labai aktualios, norint plėtoti ES žemės ūkį ir ūkininkų pajamas. Kaip sakė ponė Malmström, komisijos komunikate priekyba visiems akcentuoja šį tikslą. Akcentuojamas šis tikslas. tikslas. 15 metais 3,75 procentais išaugo eksportas žemės ūkio pro, produktais. Tai yra labai svarbu, kalbant apie kaimo vietovės. Ir ši pozityvi tendencija leidžia mums pasiekti rekordinių skaičių, e, leido pasiekti šių metų rugsėjo mėnesį mėnesinė eksporto vertė buvo 11,5 milijardo eurų. Tai 500 milijonų eurų daugiau nei tas pats laikotarpis praeitais metais. Taigi mūsų eksporto vertė išaugo ypatingai kelinkystės sektoriuje. 31 procentų išaugo, lyginant su tuo, kas buvo prieš metus. 480 milijonų eurų išaugo eksportas vaisiais ir daržovėmis. Tai labai aktualu, kadangi kiekvienas milijardas ekspor, eurų eksporto sukuria 14 tūkstančių darbo vietų. Pavyzdžiui, mūsų eksportas į Kiniją leido atgaivinti kiaulinkystės sektorių Europos Sąjungoje, nors e, susidūrėme su neigiamu Rusijos embargu. Taigi Europos Sąjunga yra didžiaus, didelis ir žemės ūkio produktų importuotojas, ypatingai iš mažiausiai išsivyščiusių valstybių, tai prisideda prie pasaulinės plėtros Studijoje taip pat pateikiami labai svarbus duomenys, bandant įvertinti, kaip mes galime plėtoti tas sėkmingas istorijas. Tai yra ta studija, kuri pagrįsta simulaciniais metodais. E, pasirenkiami du modeliai. Viena Sevilijoje esantis Junktinis mokslinio tyrimų centras renkasi taip pat e, kitas metodas, kurį naudoja FAO organizacija. Taigi tie du teo, te, teoriniai priekybiniai scenarijai yra naudojami. Pirmiausiai, pirmas yra toks ambicingesnis scenarius, kol, kol kalbama apie visapusišką priekybos liberalizavimą ir iš dalies 50 procentų naikinami tarifai. Pagal pirmąjį modelį antrasis konservatyveškesnis modelis, kur visapusiškas e, e, e liberali, priekybos liberalizavimas 97 procentams produktų. Taigi lyginamos yra situacijos ir bandoma įvertinti, kas atsitiks pagal tos du scenarius 25 metais, turint omenyje, kad visos 12 sutarčių yra įtrauktos, turint omenyje, kad ką numato Agri generalinis direktoratas 25 metams. Taigi 12 laisvos priekybos susitarimų, dėl kurių, kurie yra įtraukti į tą studiją, tai yra sutarimai tarp ES, Australijos, Kanados, Indonezijos, Japonijos, Merkosur šalių, Meksikos, Naujosios Zelandijos, Filipinų, Tailando, Turkijos ir Junktinių Amerikos valstijų. Studija iš tiesų labai dinamiškas darbas, šešių mėnesių prireikė jam atlikti, atlikta išsami analizė, tačiau norėčiau pasakyti, kad tai nėra jokių būdų prognozė jokia, kalbant apie tai, ko gali atnešti tos 12 sutarčių. Pavyzdžiui, priekybiniai scenarijų, kur yra tyriamas tarifų liberalizavimas, ten nėra atsižvelgiama į tai, kad gali būti panaikintos netarifinės priemonės. Studijoje taip pat vengiama spekuliuoti apie kvotų nuolaidas, ypatingai kalbant apie jautrius produktus, kur yra gynybinių interesų. Bet kuriuo atveju nebūtų įmanoma, vedant susi... dėrybas dėl priekybinių susitarimų, numatyti visus tuos veiksnius, nes nenorime skaisti savo dėrybinės pozicijos. Taip pat e, modeliuose nėra pateikiamos detalės, deta, detali informacija apie tam, tikrus, tam tikras produktų grupės, bet yra pateikiama informacijos apie bazinius produktus - mėsa, pieno produktai, cukrus ir panašiai. Pieno produktai ir mėsa. Čia studijoje matomi, matomos puikios perspektyvos ir didelis eksper, eksporto didėjimas. Sūrio e, atveju eksportas galėtų trečdaliu išaukti, jeigu būtų pritaikomas optimistiškas scenarius, 9 procentais išauktų kainos, dabar nugrėptas pienas, eksportas galėtų didinti kainą 60 procentų. Tai yra pozityvių rezultatų taip pat kalbant ir apie kiau, kiaulieną, nes Azijoje yra preferencinis metodas taikomas, taip pat grūdinės kultūros, kviečiai ypatingai, taip pat vynas ir gėrimai. Kita vertus studija teigia, kad yra problemų su jautienos sektoriumi. Didi, mažėja ir gamyba, ir kainos. Taip pat studija tai vertina kaip jautrų sektorių, ypatingai dėrybose su Azijos partneriais. Cukrus ir paukštiena irgi gali padidėti importas, tai paveiks kainas ir gamybą. Kalbant apie jautrius produktus, importas yra labai svarbus, kalbant apie prieigą prie ES rinkos. Vaisių daržovių atveju poveikis neutralus. Taigi akivaizdu, kad studija pateikia pakankamai argumentų stiprinti bendrą žemės ūkio politiką. Tai yra svarbu siekiant pozityvaus eksporto balanso žemės ūkio produkciją, bet, kaip ir sakė ponia Malmstram, labai svarbu užtikrinti tvarų, tvarę aplinkosaugą ir būsimoje žemės ūkio politikoje reikia atsižvelgti į konkurenciją, in, inovacijas žemės ūkio sektoriuje. Žemės ūkio sektorius yra labai svarbus, kalbant apie geografinės nuorodas ir jų apsaugą. Tarptautiniai susitarimai atveria galimybės susitvarkyti su tam tikrais barjerais ir sudėtinga kartais su tomis problemomis tvarkyti ir, ir sutinku su ponia Malmstrom, kad kartais tos preferencinės sistemos yra, jomis dangstoma kainų politika ir vienintelis būdas, kaip būtų galima tai išspręsti, tai pirmiausia tiesiogiai bendrauti su pasauliniais partneriais ir mes tą darome per laisvos priekybos sutartis. Ir aš tą pats dariau, susitikdamas su įvairių valstybių atstovais 16 metais. Ir mes matėme daug pasiekime daug pažangos tam tikrų prekybinių partnerių atžvilgių. Dabar kalbant apie netarifinius barjerus ir jų naikinimą. Rusijos embargas tikrai paveikė mūsų rinką ir mes siekime, ko galima greitesnės pažangos naikinant netarifinius barjerus. Mes ir toliau siekiame tų pastangų per dvišalės dėrybas ir kalbant apie mūsų misijas. Aš lankiausi Japonijoje, Kolumbijoje, Meksiko, Meksikoje, Kinijoje, Indonezijoje ir visuomet vežiausi ir žemės ūkio darbuotojų atstovų. Mes bandėme kalbėti apie tam tikrų netarifinių barjerų panaikinimą, kalbant apie e, jautienos genetinę medžiagą. Ir taip pat mes reikalavome tos pačios prieigos kitoms valstybėms narėms. Septynioms valstybėms narėms buvo panaikintas eksporto draudimas, Tas pas paskaitina apie veršienos sektorių, kalbant, su su, e, kalbant apie dėrybą su Japonija. Kolumbijoje buvo taikomos ilgos administracinės procedūros tvirtinant vaisių ir daržovių importą. Truko dviejus, trejus metus, dabar sutrumpinome iki dviejų mėnesių, kalbant apie bolių, pažiūrėjau, eksportą iš Belgijos. Kitas apsilankimas panašus, numatytas į Kanadą 17 metų gegužės mėnesį, taigi tokie apsilankimai yra puikia galimybė aukščiausių lygmenių aptarti tuos klausimus ir atverti galimybės verslininkams visoje Europos Sąjungoje. Taigi, ponė pirmininkė, pabaigai. Esu, noriu pasakyti, kad esu įsitikinęs, kad priekyba yra labai svarbi, kalbant apie žemės ūkio produkcijos plėtrą ES, kaip sakė pirmininkas Junkeris, tai prisideda prie darbo vietų kūrimo ir augimo. Dėrybose dėl tų priekybos susitarimų komisija bando užtikrinti vienodas sąlygas mūsų eksportuotojams ir sustiprinti žemės ūkio produktų eksportą ir kiek įmanoma panaikinti barjerus. Taigi aš norėčiau ir toliau tęsti tą darbą ir užtikrinti galimybės tam, kad atvertumėme savo produkcijai kitas rinkas ir mūsų pagrindiniai tikslai, kurie įvardinti dabar veikiančiose sutartyse, tai yra tvarus vystimasis, atsakinga e, tiekimo grandinė. Ir aš manau, kad visi suinteresuoti tuo, kad mūsų tarptautinės priekybos darbo būtų palaikoma, kad mes neprarastumėme uh, savo rinkos dalies ir toliau ieškotumėme naujų galimybių, siektumėme dinamiško eksportų pagrysto ekonominio vystimosi. Dėkoju. Ačiū ponui komisarui Hoganui. Tai dabar turime aiškę kryptį diskusijai. Išgirdom apie komisarų pasisakymus. Kalbės frakcijų atstovai, komitetų pirmininkai. Esame numatę štai tokią procedūrą. Pirmiausia, frakcijų atstovai, komitetų atstovai, tada komisarai atsakys, o paskui bus antras klausimų raundas, galės klausyti kiti Europos parlamento nariai ir remsimės pingpongo sistema, kai klausia vienas Žemės ūkio komiteto narys, vienas Inta komiteto narys. Svarbiausia, kad niekas neturės daugiau pasisakymų laiko negu pusantros minutės. Ir to apribojimo laikysimės tikrai labai griežtai. Pradėsime nuo koordinatorių, o paskui žiūrėsim, kas ir kaip. Bet aišku yra tai, kad jeigu turėsime galimybę surenkti diskusiją tinkamai, jeigu norime surenkti diskusiją tinkamai, tai laiko prisižiūrėti turėsim labai griežtai. 16 koordinatorių turime. Taip, taip, tiek. 8 ir 8, po 8 iš kiekvieno komiteto. Gal ne visi iš jų norės kalbėti, taip irgi gali nutikti. Kiekvienam po pusantros minutės. Pradėsime nuo pono Valensos. Prašau. Dėkoju, labai nustebau, kad man teka galimybė kalbėti pirmam. Ačiū už suteiktą žodį. Dėl tos studijos, kuri čia buvo paminėta, aš turiu tam tikruo bejonių. Manau, kad turėtume pagerinti šį beitą. Man tas faktas, kad studija neapima prekybos susitarimų, kurie taikomi laikinai, palieka tokį, na, klaustuką. E, pre, ten yra kalbama apie prekybos liberalizavimą artimiausiams metams. Pavyzdžiui, ES ir Ukrainos susitarimas. Tam susitarime yra be kita ko numatyta, kad penkių metų laikotarpiui numatyta tam tikros rūšies eksporto padidinimas tam tikrą procentinę dalimi. Taigi dėl tų tarifinių kvotų padidinimo gali kilti klausimų. Į, pavyzdžiui, tokiam šalims kaip Manoji, Lenkija, kur yra kaimininė Ukraino šalis, dėl to gali kilti tam tikrų klaustukų. Netarifinės kvotos ir, ir kitokio pabučio barjerai vėlgi yra klaustukai, kurie yra numatyti tokiuose sutartyse ar tokiuose sustarimuose. Mums reikia detalesnės analizės dėl to. Mums būtina tinkamai tvarkyti žemės ūkio produktų eksportą. Dėkoju, sako pirmininkas. Kolega Des, EPP koordinatorius, prašom klausti. Dėkoju. Ponai pirmininkai, dėkoju už tai, kad surengėte šį sustikimą. EPP frakcijos vardu aš taip pat noriu padėkoti abiems komisarams, Ačiū poniai Malstrom, ačiū ponui Hadna. Aš dešimt metų buvau Inta komiteto narys ir ilgą laiką dirbau prie šių įvairių klausimų. Norėčiau pasakyti, jog ūkininkų gyvenimas priklauso nuo mūsų. Jeigu tie susitarimai yra sudaryti gerai, tai jie bus palankus mūsų ūkininkams. Turime tikrai puikius produktus. 2003-aisiais lankėmės JAV ir konstatavome, kad mes turime geresnės e, mėsos, geresnio sūrio, geresnių kitų produktų. Tartautinė prekyba manęs negazina, bet tam reikia numatyti tinkamas sąlygas. Bijau, kad e, mūsų ūkininkams nebūtų pridaryta pernelyg daug rūpešių. Pavyzdžiui, dėl glifosatų uždraudimo ir taip toliau ir panašiai. Jeigu mes uždraudžiame šitos produktus, tai tuomet tos pačius produktus turėsime importuoti iš tų šalių, kur leidžiama naudoti, pavyzdžiui, glifosatus ar kitus produktus. Mes Europos parlamente jau diskutavome apie tai 2010 metais, kai dėl Mercosur susitarimų buvo diskutuojama. Tuomet buvo priimti sprendimai. Turime iš tikrųjų laikytis nustatytų standartų. Dėkoju. Dėkuoju, žodis socialistų frakcijai. Prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju komisijos nariams už e, tokią įdomią šios dienos diskusiją. Turime prisiminti dar vieną kartą, jog ES yra e, žemės ūkio produktų ir maisto produktų didžiausia eksportuotoja mes e, pasaulyje. Ir aišku, Kaip e, ir sakė komisijos atstovai, mums reikia tarptautinės e, prekybės, prekybos ir e, komisija puikiai, puikiai supranta tai ir rodo, jog to reikia taip pat ir mūsų įmonėms. Labai svarbios yra ir sąlygos, pavyzdžiui, kalbant apie kilmės vietos pavadinimus, o tai yra vienas iš skyrių, kuris labai svarbus mūsų darybininkams. Žinome, kad jau yra pasiekta labai konkrečių rezultatų sustarime su Kanada. Virš 170 tokių kilmės vietos pavadinimų yra e, ten minima. Ar įmanoma, kad toks pat rezultatas būtų pasiektas ir per kitas dėrybas, kurios dar ne, nepasibaigusios? Coordinator for Inter, it's David Martin. David Martin. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, pastaba, aš visiškai pritariu studijos rezultatams ir tam, ką sakė abu komisarai, kaip sakė Paulo, akivaizdu, kad ES didžiausia žemės ūkio produktų eksportuotoja ir bet koks rinkos atvėrimas turėtų atnešti mums naudos, praktinės naudos ir buvo pateikta daug pavyzdžių, kalbant, kai įsigalios setas susitarimas, pieno sektorius turės puikių galimybių eksportuoti pieno produktus į Kanadą. Du klausimai. Pirmasis Aš sakiau, kad pritariu tam, kad būtų atvertos rinkos, bet kartais neramu, kad mūsų priekybiniai partneriai bando apeiti tą naudą. Pateiksiu pavyzdžių. Vietnamas. Susitarimas, laikinas susitarimas dėl muitų mokesčių alkoholiniams gėrimams ir vynui bus iki nuo 50-45 procentų iki nulio sumažintas tarifas. Ir mes turime kelti tą klausimą su vietnamiečiais ir neseniai ir su koriečiais sumažintas buvo muito mokestis viskiui ir prieiga prie rinkos palengvinta ir taip pat buvo keistos muitinės procedūros. Tai irgi atneš naudos viena bendrovė, kuri yra mano rinkiminėje apygardoje, tai leis penkis, tai reiškia, kad 5 milijardus svarų reiks sumokėti mokesčių Korejoje, tai nušluoja visą pelną. Taigi mes turime pasirūpinti dėrybose su savo partneriais, kad jie irgi laikytųsi savo įsipareigojimų. Dėkuoju, pirmininkė. Agri ECR e- e frakcijos vardu Džeimsas Nikolsonas. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasinaudoti galimybę ir pasveikinti abu komisijos narius. Ir padėkoti už tą studiją. Aš sveikinu tą studiją ir pažymiu, kad uh, kalbam apie tai, kad priekybiniai susitarimai yra pozityvūs daugeliui sektorių ir aš suprantu, kad vienas sektorių, kur rezultatas nėra toks pozityvus, yra raudonosios mėsos sektorius. Aš manau, kad mes turime realistiškai vertinti situaciją ir suprasti, kad priekyba su Merkosur šalimis sunaikins jautienos pramonė Europoje. Tai yra tokia realybė. Kai kurie sektoriai, mano manimu, pasiekė geresnių rezultatų nei kiti, bet mūsų priekybos politika neturi būti tokia, kai nuvaromos nuo kojų tam tikros e, e, žemės ūkio sritys. Ir mes turime susitelti ties ekonominiais padariniais ir taip pat nepamiršti be kita ko bei ekonominių e, ir socialinių aspektų tam tikrose sektoriuose, ypatingai turime nepamiršti ir kaimo bendruomenių. Daugelį Europos vietų ūkininkavimas nėra vien tik tai ekonominė nauda, bet tai yra kaip galimybė iš, išsaugoti kaimo bendruomenės. Ir aš turiu pasakyti, kad žemės ūkis visuomet bus labai aktuolus klausimas e, dėrybininkams dėl priekybos sutarčių. Tai tip sutartis dabar padėta į šoną, bet e, ar nebus suspenduotos tai tip dėrybos? Ačiū, Alde, frakcijos vardu. Jens Hoden. Uh, Ačiū pirmininkė, dėkoju abiems komisarams už tai, kad pritarėte laisvos priekybos sutartims ir pritarėte tai, kad laisva priekyba atneša naudos Europai. Aš sutinku su visko, ką jūs sakėte, tačiau aš manau, kad būtų prasminga pagalvoti apie tuos iššūkius, su kuriais susidurėme, kalbant apie tai, kad skepticizmo yra labai daug priekybos atžvilgių ir Europoje, ir vakarų pasaulyje apskritai. Paimkime, pavyzdžiui, dėrybas dėl CETA sutarties. Tai buvo tikrai labai atviros dėrybos, kalbant apie laisvos priekybos sutartį, kalbant ir apie na, vartotojų, vartotojų ir aplinkosaugą. Tai buvo vienos solidžiausių dėrybų, bet žmonės įvairiose valstybėse išreiškė daug abejonių ir skepsio ir laisvos priekybos susitarimas. Dabar matome, kad Vokietija dempinguoja, tai tik susitarimo. Kaip yra su Prancūzija? Dabar mes ypatingai turime surasti naujų rinkų ES produktams. Taigi kyla klausimas, ar komisija ieško strategijos, kaip būtų galima susidurti su šio, įveikti šią problemą, būtent kad laisva priekyba tampa tam tikrų nepadorių žodžių piliečiams ir kaip mes galėtumėme to pasiekti kartu. Vėl išklausyčiau jūsų minčių. Ačiū. E, Maryčia Šakė. Alde Inta komitetas. Ačiū pirmininkė, abiems komisarams irgi dėkoju, aš labai vertinu šią galimybę sujungti visus taškus tarp tų dviejų sričių, kurios aktualios - priekyba ir taip pat turime suprasti, kokį poveikį tai duos įvairiems sektoriams. Ir netgi sunku patikėti, bet panašu, kad nėra viskas juodai balta. Ir šiandieną supratau, kad yra puikių galimybių mums. Mane padrasino tai, kad eksporto skaičiai, kalbant apie žemės ūkio produkciją, dideli, kaip teigia komisaras Hauganas, ypatingai pinkystės sektoriuje yra nemažai galimybių, bet matome ir dėl cetos ir vynas, geografinės nuorodos, čia irgi yra labai daug galimybių. Tai nereiškia, kad turime užmerkti akis ir nematyti jautrių dalykų. Mane paragino tai, kas, padrasino tai, ką sakė komisarė Malmström, būtent, kad teisė reguliuoti lieka nepaliesta tose dėrybose ir taip pat jautrūs sektoriai yra apsaugomi, kaip ir turėtų būti, mano manimu. Taip pat įdomu tai, kad, kaip minėjo ir Jensas, dėl pasitikėjimo, žmonių pasitikėjimo tuo, kokios bus tos priekybos taisyklės, kokių tai turės padarinių. Įdomu, kad šiandieną vyksta sesija su nacionaliniu parlamento atstovais, kalbame apie Kanados ir, ir ES susitarimą. Ir tai yra puikia galimybė įvertinti ir bandyti susijęti tuos įvairius sektorius ir kokį poveikį tai daro priekybai. Ir mes taip pat turime suprasti, kas už ką atsakingas kas atsakingas už kokią priemonę ir jeigu reikia švelninančių priemonių imtis e, dėl jautrių sektorių, kaip minėjo kai kurie kolegos, jeigu yra neigiamų padarinių makroekonominiam augimui, kalbant apie priekybos sutartis arba globalizaciją, tai mes turime pasirūpinti, kad nacionalinių lygmenių vyriausybės ir parlamentai žinotų, kad būtent jie gali imtis tų koreguojančių priemonių. Ir aš manau, kad kitas žingsnis ir galėtų būti sujungti tuos taškus, kalbant ir apie žemės ūkį. Ačiū. Inta Gue Šolc. Sorry, I'll uh, take over if you don't mind. Dėkuoju. Pirmininkė. Kolegos. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš uh, norėčiau paminėti tokias sutartis kaip e, CETA ir TTIP. Man atrodo, jog mes prarandame konkurencingumą šioje platmėje. Remiantis Kroningen provincijos patirtimi galiu pasakyti, jog mes dabar konkuruojame su labai daugeliu užsienio įmonių. Brabante taip pat e, susidurime su tokia pat e, problema. Ir, e, sakykime, raptopamino naudojimo sąnaudos ar, ar kitos sąnaudos yra visiškai kitokios dėl titipo. tipo jeigu, jisai, e, jeigu ta sutartis įsigaliotų. Aš visiškai pritariu taip pat e, kolegai, e, kuri, kuris pristatė studijos dėl Amerikos mėsos importo rezultatus. Tas tyrimas, ta studija rodo, jog mūsų šeimininiai ūkiai nukentėtų dėl didelių Amerikos įmonių produkcijos importo į Europą. ISDA tyrimas taip pat patvirtina e, pa, panašius e, aspektus. Ką apie tai manote? Marija Rodrygės. Dėkuoju, pirmininkė. Klausiausi komisijos narių Mastrom ir Hogan pasisakymų ir Pirmas dalykas, e, apie kurį pagalvojau, tai kad mes gyvename kaip ir paraleliuose pasauliuose. Jūs gyvenate finansinių rinkų, ryklių pasaulyje, e, maisto produktų eksportuotojų pasaulyje, jūs kalbate apie pinigų sumas, na, o aš gyvenu su paprastais e, žmonėm, maisto produktų gamintojais, valstiečiais, taip sakant. Ir aš matau, kaip jie praranda savo darbus. Uh, ir matau, kad jie vis labiau pažeidžiami yra. Jūs kalbate apie naujų darbo vietų kūrimą, tai galbūt galėtumėte realiai pasižiūrėti, kiekgi darbo vietų bus prarasta dėl to, juk laisvi, laisvos priekybos susitarimai praktiškai viską dereglamentuoja tam, kad būtų kainos sumažintos laisvos prekybos susitarimai ne, neturi jokių saugiklių. Čia yra apskritai nu, nušluojamos visos aplinkos apsaugos ar sveikatos apsaugos taisyklės. Ir jos yra nepalankios mūsų žmonėms. Ir taipogi nepalankios ir valstiečiams tų žmonių, kuriuose pasirašomi tie susitarimai. Jūs nepamenate, o galbūt nenorite prisiminti, kaip valstiečiai kovojo už savo teisės Latino Amerikoje jie išsikovojo e, e, savo reikalavimų pasiekimo. Ačiū dabar žodis ponui Bovė. Komis, gerbėmėjai komisijos nariai, čia viena rimta problema yra. Ar dabar kalbame apie priekybą, ar apie laisvą priekybą? E, reikia tuos dalykus du atskirti. Aš pirmiausia norėčiau apie žemės ūkį pakalbėti. Šiandien kalbame apie apžvalgą. Dabar jeigu pasižiūrėsime į jautienos ir keulienos sritį, tai vien tik tai e, per, dėl laisvos priekybos sustarimo su Kanada bus dešimtis tūkstančių e, darbo vietų prarasta, jeigu dar pridurtume prie to sustarimo su JAV, su Merkosuru. Tai įsivaizduokime, kiek uh, E, darbo vietų bus prasta. Kas iš to laimės tokios didelės įmonės kaip Svisvil? Jos turi e, e, dukterinių įmonių Kanadoje, būsinė jų JAV, o savininkai gyvena Kinijoje. Taigi praktiškai čia nieko bendro su žemės ūkiu jau nebelieka. Kitas dar dalykas - geografinės nuorodos. 140 tik tai geografinių nuorodų iš 1400 būtų apsaugota, taigi tik tai 10 procentų. Na ir šiandien praktiškai diskriminuojamos kilmės nuorodos kai kurios. Praktiškai yra išskiriamos tos, kurios saugomos ir tos, kurios nesaugomos. Taigi čia kaip ir vidinėje e, ES teisėje yra diskriminacija. E, praktiškai ir e, gamintojai diskriminuojami ir Kanados vartotojai. Dėkoju dabar Inta JFDD, ponė Bigin. Dėkoju. Dėkoju komisijos e, nariams už dalyvavimą. Labai trumpai norėčiau pateikti keltą klausimų. Ir aš, aišku, tos sutartys, e, visos prekybos sutartys yra naudingos daugeliu mūsų gamintojų, bet ne visiems. Tad e, turime pabrėžti, jog čia yra tam tikra neligybė ir todėl turime reaguoti į pateiktus argumentus. E, pirmas dalykas, dėl kurio norėčiau komisijos nuomonės, buvo taip pat minėtas jau anksčiau. Tai yra e, importo apribojimo e, tam tikri aspektai, taip pat Rusijoje taikomas e, sankcijos, Rusijos embargas, kuris e, labai pablogino daugelį mūsų žemės ūkio sektoriaus darbuotojų padėtį. E, kalbant apie kilmės vietos pavadinimus, kolegos kalbėjo apie tai, aš manau, kad kilmės e, vietos e, pavadinimų apsaugojimas nėra pakankamas. Kolega De Castro taip pat minėjo ir kitas e, sutartys. Ar vis dėlto galbūt per tas sutartys bus įtvirtinta tiek aspektų neigiamų, kad nebegalėsime uh, E, jų išvengti. John Stuart Agnam. FDD. Labadiena, komisijos narė, aš kalbėsiu apie baltymus, kadangi tai yra aktualu abiems, abiejoms rytims. Mes importuojame 30 milijonų tonų per metus genetiškai modifikuotos sojos dabar komisija perdavė tą atsakomybę valstybėms narėms, būtent dėl, dėl sprendimo, ar gali būti auginama genetiškai modifikuota soja. Daugelis valstybių panarių pasakė ne, taigi matome, kad čia yra veidmainystė didžiulė. Ir man įdomu, kiek ji yra tvari. Be kita ko dar yra neokotinoidų draudima. draudimas minėtinas, tai kalba eina apie rapsų aliejų bet yra ir antriniai produktai mėsa ir ūkininkai augina vis daugiau ra rapsų, prarandama dėl to būtent baltymai, proteinai. Ir taip, tokiu būtinu, pupelės prote, proteinų iš jų gauname nedaug. Dabar Kinė pradėjo auginti sojas ir atima tikrai tą sojų rinką iš, sojos rinką iš visų, tai reiškia, kad kainos išaugo tiek, kad mes galime auginti tik tai Junktinėje karalystėje, bet turime džiovinti, e, iškasnį kūrą naudoti, jeigu pesticidai bus draudėmi, draudžiami ES, iš vis negalėsime auginti sojos. Neramina tai, kad žaliųjų lobistai įtikino, kad e, pasaulio institucijas mažintis, mažinti sojų auginimą Latinų Amerikoje, kalbėdami apie tai, kad tai neva įtakos klimato kaitą. Mes turime aptarti šią problemą. INF Agri Filip Loiseau. INF Agri Filip Loiseau. Commissaire, monsieur le commissaire, ce que vous appelez... Gerbėmieji komisijos nariai, laisvos prekybos susitarimai yra tiesiog dereglamentavimo, intensyvus dereglamentavimo susitarimai. CETA dabar skirtingus modelius, e, taisyklės ir metodus e, panaudos Yra sakoma, kad ekonominis augimas padidės, kad tūkstančiai e, darbo vietų naujų bus sukurta, tačiau man atrodo, kad šiandien neįmanoma e, to patikrinti ir kad tai yra tik tai propaganda. Kiekgi darbo vietų per tą laiką mes prarasime, kiek ūkių išnyks per tą laiką. 2004 metais jav buvo atliktas e, E, atliktas tyrimas, pagal jį kaip tik yra prognozuojama iki 2025 metų bus 600 tūkstančių darbo vietų panaikinta dėl to Europoje, iš jų 130 Prancūzijoje. Praktiškai iš to išloš, išloš e, tarptautinės didelės įmonės. Pone Loganai, Loga, Hoganai, Jūs sakėte, kad susitarimai turės teigiamų pasiekmių. Kokiųgi tada? Štai pavyzdžiui, aš matau, kad jautienos e, sektoriui e, pavojus kyla, e, geografiniams nuorodams taip pat, taftą, e, taftą taipogi čia naudos net neš. Kita vertus, e, e, mūsų rinka yra užtvindyta. E, pigesniais ir mažesnės kokybės amerikietiškais produktais, tiksliau Šiaurės Amerikos plūstančiais. O mums svarbiausia yra kokybiški produktai. E, E, galbūt nekalbėsiu apie Rusijos embargą, kuris galtinai pribaigs mūsų ūkininkus. Ir galbūt reikėtų pripažinti, kad vis dėlto tai turi didžiulių ir ne, neištaisamų pasiekmių tokie veiksmai. Ačiū dabar INTA, INF, e NF Edward Ferrand. Dėkoju pirmininkė. Mus neramina CETOS kalendorius, nes atrodo, kad dėl tos skubos čia kažkas bandoma paslėpti, tiksliau tą skubą bandoma paslėpti. Keletą klausimų norėčiau užduoti dėl CETOS. 350 milijardų dolerių e, pieno, milijardų dolerių skirta. E, e, Pienas sektoriui, tai ar mėsos sektoriui kažkas numatyta? Dabar kitas klausimas. Ką Europos komisija mano apie tyrimus pagal kuriuos 50 tūkstančių darbo vietų bus panaikinta vien tik tai Prancūzijoje pasirašus sustarimą su Kanada, CETA. E, kilmės nuorodos. Ar nemanote, kad dabar bus ant laisvos prekybos altoriaus paukotas, paukota kokybė europietiška? Ačiū. Baigsime pirmą pasisakymų ratą. Na, o dabar paprašysiu komisijos narių atsakyti. Dešimt minučių kiekvienam skirsime uh, laiko ir dabar atvirkštinę tvarką kalbės komisijos nariai. Pirma, ponas Hoganas. Thank you, German. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ponas Valensa kalbėjo apie Ukrainą susitarimas su Ukraina yra įtrauktas į studiją. Taip, ten tai yra įtraukta. E, ten yra numatytos nuostatos dėl laikino susitarimo taikymo. Supaprastinimas buvo būtinas tam, kad galėtume pasiekti savo tikslų. Taigi, Ukrainos e, tas elementas yra įvertintas studijoje. Ir be abejo, analizė buvo reikalinga tam, kad galėtume žinoti, kokia e, yra padėtis iš tikrųjų. E, mes be abejo atsižvelgsime į jūsų čia pareikštas nuomonės. Pritariu ponui Des, e, kad mums reikia vienodų sąlygų konkurencijai, mums reikia taip pat laisvos prekybos susirimuose numatyti, kad bus taikomi panašus reikalavimai kaip ir mūsų ūkininkams. Buvo kalbama taip pat apie vartojimo mokestį E, be abejo, e, Vietnamo klausimas taip pat yra įtrauktas čia. Mes negalime, aišku, suvereniaus valstybėms narėms sakyti, ką jos turi daryti su savo mokesčių sistema, kokius mokesčius taikyti. Tačiau be abejo, e, tai yra svarbus klausimas ir svarbu prižiūrėti tą sritį. Manau, kad svarbu yra prekybą skatinti, siekiant užtikrinti geresnę plėtrą. Dėl Mercosur, be abejo, šis sustarimas svarbus, jis taip pat tinkamai vertinamas. Gegužės mėnesį mes matėme, kad jautienos, su jautinė susijęs susitarimai buvo labai jautrus klausimas. Kaip sakė ponia Malstrom kalbėdama apie TTIP, kol kas tai yra tas dalykas, kuris e, tai yra, na, savočiai užšaldytas ir laukia, kol teismas pasakys savo nuomonę. Lauksime žingsnio JAV. Kitas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra štai koks. Gerai yra turėti tikrą informaciją. Mes dabar deramės dėl tos priekybos E, susitarimo ir jeigu gausime tikrą informaciją apie tai, kas bus įtraukta į tą prekybos susitarimą, tai yra puikia pradžia. Neteisinga, klaidinga informacija yra blogas dalykas ir tuomet negali žinoti, kas bus tuose susitarimuose. Na, be abejo, svarbu, kad nebūtų kuriama ta bloga informacija ir kad jie nebūtų manipuliuojama valstybėse narėse ar kitur. Uh, Pone Šakė kalbėjo apie tai, kad valstybės narės gali imtis e, pat, e, tam tikrų reakcijų, patikslinamųjų priemonių reaguojant į globalizacijos situaciją. Be abejo, čia mes kalbame apie valstybių narių sprendimus, kuriuos jos gali priimti individualiai ir ES ne, negali valstybėms narims diktuoti, ką jūs turėtų daryti. Buvo taip pat paminėti vartotojų klausimai, E, prekybos klausimai, aš manyčiau, kad vartotojai yra svarbus. Ir vartotojai dažnai įsigydami e, prekes, maisto prekes supranta, kokie svarbus yra maisto saugos klausimai. Jie yra dažniausiai sąmoningai besirinkantys žmonės. Jie nori, kad maisto produktai būtų e, pagaminti užtikrinant aukščiausius standartus, kad maisto produktai būtų atsiekami ir panašiai. Mes, sakyčiau, pasaulyje šios ir tie esame lyderiai. Be abejo, e, susitarimų prekybos yra pačių įvairiausių. Mes Kasmet ES e, žemės ūkio yra paskiriami 56 milijardai eurų. Be abejo, e, tam tikri procesai prasidės 2017 metais. Ir mane stebina tai, kad jūs pasisakote beveik prieš pajamų palaikymą ūkininkams. Be abejo, papildomos paromos, sakyčiau, ūkininkų pajamoms dėrėtų tas priemonės numatyti, ypač jeigu mažės tiesioginės išmokos jiems. Manyčiau, kad tas klausimas turi domėti Europos parlamentą. Mes e, kasdien sulaukiam prašymų dėl atskirų sustarimų, pavyzdžiui, iš Pietų Amerikos - Peru, Kolumbija, Ekvadoras, Čilė. E, yra tos šalis, kurios norėtų dėrėtis dėl laisvos priekybos sustarimo. Ir aš sulaukiu daugelio kreipimusi. Aš manau, kad mes, e, mūsų laukia labai e, dideli iššūkiai, pono Andrėjas pranešime apie tai yra kalbama. Tai aišku palies ir užimtumo sritį. Svarbu, kad būtų tinkamai apsaugoti Europoje gaminami produktai. Mes suprantame viso to svarbą, apie tai kalbame tame pranešime. Suprantu, pavyzdžiui, jautienos sektorius, koks yra jautrus, kai mes kalbame apie laisvos priekybos susitarimus. Mes, jeigu atsižvelgtume paraidžiui į Kaip jau sakiau, tų trečių šalių norus, jav norus šia, šia, šiame sektoriuje mes galėtume prarasti darbo vietų. Todėl turim dėrėtis, turime žiūrėti, kas kaip vyksta. Mes sulaukėme daug prašymų, bet juk ne viską turim daryti taip, kaip nori kažkas kitas. JAV ir Kanadoje, pavyzdžiui, kai kurie e, reikalavimai atrodo visiškai nereikalingi, ne, nepagristi. Tuo tarpu, kai, kai geografinės nuorodos mums yra labai svarbus dalykas ir mes norime, kad tos nuorodos būtų išsaugotos. Taigi mes pasiekėme dėrėdamiesi reikšmingų pagerinimų sutartyse, kurių anksčiau nebuvo. Pone Begin, kai dėl importo ribojimo, dėl netarifinių kvotų, be abejo, yra tokių jautrių produktų, kurių importas turėtų būti ribojimas. Ir ši sistema, net e, ta tarifinių kvotų sistema yra e, pakankamai efektyvi priemonė. E, be abejo, ūkininkai norėtų, kad į rinką patektų vis nauji produktai. Turime taip pat ir papildomai tiekiamiems produktams rasti naujas rinkas. Turime tik abiem kryptim. 95 procentai eksporto e, e, Europos Sąjungos, 95 procentai to, kur eksporto būdavo siunčiamas į Rusiją, dabar yra nukreiptas kitur, į kitas šalis. Mes Aišku, negauname tos pačios kainos už tos produktus, kokią norėtume gauti. Tačiau manau, kad išeitis yra rasta ir ko gero vėliau rasime sprendimus, nes, pavyzdžiui, tie produktai gali būti nukreipti į artimuosius rytus ar kitas šalis. E, be abejo, kai dėl sojos baltymų trūkumo. Taip, tas trūkumas yra pripažįstamas, papildų gyvuliams reikia ir mes turėtume galbūt auginti patys savo sojos pupelės, tačiau ne visi ūkininkai renkasi tokius, to, tokias kultūras, nes jiems nėra taip naudinga tai finansiškai. Galbūt būtų galima parekomenduoti jiems auginti sojos pupelės ar kitą baltyminį pašarą, bet kol kas dėja jiems tai nėra patrauklu. Galbūt galima būtų numatyti priemonės ap, ap, ES aplinkos saugos nuostatose, kurios skatintų auginti tokias kultūras. Ir mums tenka kol kas baltyminius augalus importuoti iš įvairių pasaulio dalių. Europos sąjunga turi tas turimas licenciją kiekvieną kartą patvirtinti tam importui. Mes siekiame ir čia užtikrinti tinkamas konkurencingumo sąlygas. Ponas Liuozu ir ponas Ferron kalbėjo apie klausimus susijusius su užimtumu. Ir apie paramą jautienos sektoriui. Kaip žinia, mes norime, kad būtų tvariai remiama jautienos gamyba Europoje. Ką reiškia tvarumas šiuo atveju? Tai yra svarbus dalykas, kadangi E, norima, kad jautina būtų gaminama tvariai ir kad yra su savo vieta rinkoje. Tam reikalingi tam, tikri, tam tikros priemonės e, reklamai, skatinimui vartoti šią mėsą. Ir reikia pasakyti, kad, kad E, svarbu ne tiek gal didinti pačią pradinę gamybą, kiek svarbu tinkamai perdėti tą produkciją, kad ji būtų, e, kad yra su vieta savo rinkoje. E, tie pirminiai gamintojai dažnai susiduria su rinkos sunkumais, maisto grandinėje jų produkcija galbūt sunkiau randa vietą arba išeina į pensiją ir ta pirminė gamyba, kaip jau sakiau, mažėja. Dėkoju. Tilpote jums skirtą pasakymą laiką, sako pirmininkas, komisarė Maltram žodis. Dėkoju. Ponas Hauganas atsakė į kai kurios klausimus, aš susitelsiu ties tais, kurie, į kuriuos nebuvo atsakyta. Aišku, SPS poveikis priekybos susitarimams yra labai svarbus ir, kaip sakė komisaras Hauganas, nėra aiškaus metodo, bet mes komisijoje bandom kartu su komisaro Andriukaičiu pažiūrėti, kaip būtų galima pagerinti uh, didžiausia problemo analizė, kad galėtumėme jas įtraukti į priekybinius susitarimus ir bendrai kalbant apie santykius su trečiosiomis šalimis. Vienodų sąlygų sukūrimas visiems tai yra svarbu. Joks produktas negali patekti ES rinką, jeigu jis yra draudžiamas. Tai reiškia, kad hormonais apdorota hormoninė jautina yra draudžiama. Viskas, taškas. Negali hormoninės jautinos jie atsiųsti į Europą. Taip pat yra ir atsiekamumo taisyklės ir jų turi laikytis irgi mūsų partneriai. Taip pat yra taisyklės dėl gyvūnų gerovės, skerdimo, transportavimo ir laikymasis tų taisyklių yra privalomas ir trečiesiems partneriams. Mūsų partneriams mes atliekame auditus, uh, mes negalime to primesti valstybėms narėms, tačiau dirbame kartu tarptautiniuose forumuose, pavyzdžiui, gyvūnų sveikatos organizacija ir CETOje yra gyvūnų gerovės darbo grupė, kad mes galėtumėme spręsti kartu tas problemas. Kalbant apie geografinės nuorodas, norėčiau pridurti šalia to, ką sakė komisaras Hauganas, mes 1400 tokių nuorodų turime, jas, jas saugome, viskas taip ir yra. Bet kai darome su trečiaja šalimi, valstybės narės mums pateikė sąrašus pačių svarbiausių nuorodų, kalbant apie jų eksportavimą. Daugelis geografinių nuorodų saugomos čia, bet nėra tie produktai eksportuojami į tą šalį. Taigi mes sudarome trumpesnį sąrašą tų prioritetinių geografinių nuorodų ir 140, 160, 170 priklausomai nuo valstybės toks yra sudaromas sąrašas. Ir tai yra nemenkas sąrašas ir daugelis valstybių net iš niekada niekada nėra to anksčiau darę. Tai nereiškia, kad kitos geografinės nuorodos nėra saugomos. Kalbant apie viskį, mes su koriečiais. Mes su, su koriečiais sprendžiame tą klausimą dėl T-tip. Aš ką tik sugrįžau iš JAV šyryt ir vedžiau diskusiją su ambasadoriumi Fromanu. Ir mes įvertinome, kokia yra situacija ir tą darome reguliariai iki metų pabaigos išsiaiškinsime, ko pasiekime per trejus dėrybų metus, bet panašu, kad pauzė bus ilgesnė galbūt. Tai taip dėrybose dabar, ateinant naujai prezidento administracijai, mes mažai ką žinome apie tai, kokie yra prezidento trumpo prioritetais, niekada neminėjo tai tip ir kažin, ar jis griepsis tų dėrybų iš karto, kai tik tai pradės eiti savo pareigas. Taigi pauzė neišvengiama. Dabar kaip galime atgauti pasitikėjimą laisvos priekybos sutartimi? sutartimis. Tai yra didelė tema, bet trumpai norėčiau pasakyti, kad mes komisijoje bandome pasirūpinti, kad mūsų laisvos priekybos susitarimai būtų veiksmingi, kad tenkintų žmonių poreikius, kad pasiektų rezultatų vartotojams, MVI ir panašiai, kad jie būtų skaidrus. Mes siekiame tikrai daug skaidrumo dėrybose. Taryba atsisako vis dar skelbti kai kuriuos įgaliojimus ir aš raginčiau jūs kartu su komisija siekti to iš tarybos ir mes sieksime toliau to skaidrumo kiek įmanoma. Taip pat turime pasirūpinti, kad visi priekybiniai susitarimai būtų susijęs su vertėmis, standartais, aišku, standartų niekuomet negalima mažinti, bet ir vertėmis, vertybėmis, kuriomis, kurias mes skatiname. Tai yra žmogaus teisės, aplinkosauginiai standartai, teisė re reguliuoti Tos teisės turi būti skatinamos. Taip pat turime dirbti su valstybėmis narėmis, nacionaliniais parlamentais, pilietinė visuomenė ir tą darome ir turime daryti dar daugiau. Ir aš manau, kad valstybės narės, kai tik tai pritarė įgaliojimams ir vienbalsiai jie turi pritarti visiems dėrybiniams įgaliojimams, tai tuomet jie turi irgi savo šalyse kalbėti apie tai, kad štai prasidės dėrybos su Meksika ir tai bus puikus sandoris kadangi štai dėl šių priežasčių ir išklausyti tai, kas rūpi žmonėms ir informuoti apie tai komisiją, kuo galima anksčiau, nelikus savaitė iki ratifikavimo, nes tada kyla problemų, mes turime kur kas būti aktyvesni ir čia to nedarėme, ne, neaiškinome, neįsitraukėme į diskusijas su piliečiais, kad žmonės suprastų, kad jie yra įtraukti į tą procesą. Taip pat mes turime pasirūpinti, kad tie, kurie pralaimi dėl globalizacijos ir labai retai prarandamos darbo vietos dėl priekybinių susitarimų. Paprastai prarandamos darbo vietos dėl globalizacijos, technologijų, technologinės plėtros, bet aišku, kažkas ir pralaimi globalizuotame pasaulyje. Ir mes turime pasirūpinti, kad turėtumėme priemonių toms problemoms išspręsti, kad žmonės būtų mokomi, gautų įgūdžių, kad būtų infrastruktūra tinkama keisti darbą. Tikrai kažką galima padaryti Europos lygmenių, galime pasinaudoti įvairiais fondais protingai, bet daug kas taip pat daroma ir valstybėse narėse, bet tą darbą turime koordinuoti geriau. Galiausiai yra įvairių ataskaitų, kur vertinamas TTIP ar CETA poveikis, tarkim. Dauguma tų ataskaitų eina tą pačią linkmę. Bus daugiau darbo vietų, daugiau investicijų, didesnis augimas. Bet yra viena studija, apie kurią kalbėjote ir jūs, kuri atlikta buvo pagal visai kitą metodiką, kuri niekada nebuvo naudojama priekybos sutartims. Taigi aš nepritariu tos studijos rezultatams, nes nebuvo atlikta joks, atliktas joks akademinis darbas. Mes tiesiog žinome, kad priekybos susitarimai visuomet kuria darbo vietas, šiutikina augimą ir investicijas. Mes matėme labai sėkmingų sutarčių, pažiūrėjau, su Koreja. 250 tūkstančių darbo vietų buvo sukurta Europos Sąjungoje Ir tai yra puikus pavyzdys, kaip eksporto galimybės išaugo žemės ūkio produkcijos atžvilgių ir sektorija. Taigi, matome ir kitų sutarčių praeitie, kuriomis buvo sukurta daugiau darbo vietų. Taigi, tas tikrai daroma ir turime tikrai svarių priežasčių siekti daugiau tų sutarčių, bet aišku, ne kiekviena valstybė, ne kiekvienas sektorius gauna tiek pat naudos. Dėl to valstybės narės irgi nacionaliniu lygmeniu turi daryti prognozes ir žiūrėti, kurie sektoriai yra pažeidžiamiausi. Mes irgi tą bandome daryti ES lygmeniu. Taigi tiek. Ačiū pirmininkė. Manau, kad komisaras Hoganas atsakė į kitus klausimus. Dėkoju komisijos nariai. Antrasis raundas. Dabar žodį perduodu bendra pirmininkui. Ačiū. Pirmininkė, 30 norinčiųjų pasisakyti ir aš suteiksiu po minutę kiekvienam. Pona Zula, prašau pirmasis. Grazie, prezidentė, ringracijoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju komisijos nariams. Tiesą sakant, aš nelabai entuzien... entuziastingai e, nusiteikęs tų sutarčių atžvilgių. Galbūt ne dėl tų pačių argumentų, kuriuos e, girdėjau. Pone Malstrom e, sakė, jog ne visos e, valstybės ir ne visi sektoriai galės pasinaudoti šitų sutarčių naudą. Ir turime į tai atsižvelgti. Mes žinome, kad Europa yra didžiausia žemės ūkio produktų eksportuotoja, todėl mes labai didelį dėmesį uh, E, teikiame tiems piliečiams ir toms įmonėms, kurios e, kritiškai žiūri. E, jūs kalbėjote apie 30 procentų eksportą, tačiau kur yra kiti 70 procentų? Mes manome, kad nereikia bet kurią kainą, kaip galima greičiau, pasirašyti tas sutartis. Turime remtis įvairiausiomis studijomis, tyrimais. E, žinoti rezultatus, turime nagrinėti neigiamas pasiekmes ir tik tada priimti sprendimą, pavyzdžiui, vaisių, daržovių sektoriuje, kokia yra Europos ilgalaikė vizija mūsų žemės ūkio sektoriui, ką mes galvojam apie vartotojus. Sure. Um, all, will... Dėkuoju. Pirmiausia, ačiū, kad yra tokia studija, nes mes nekartą esam prašę tokių studijų, kad galėtume palyginti tuos susitarimus ir pagaliau turim tą studiją. Dažnai pramonininkų e, ir ūkininkų e, interesai skiriasi. Pavyzdžiui, sūrio eksportas nebūtinai e, padidina pinigų kiekį, kurį gauna ūkininkai. Svarbu, aišku, ir perdirbamai pramoniai visi šitie dalykai. Ir kyla klausimas, kaip mes tu, turėtume veikti, kad būtų tinkamiau atstovaujama ūkininkų interesams pasirašantos sustarimus. Ir antras klausimas. Jautiena, ryžiai, paukštiena, cukrus yra jautrus produktai įtraukti į šį susitarimą. Grįžkime prie Ukrainos susitarimo. Ukrainoje gaminti kiaušiniai yra e, eksportuojami plačiai vėlgi, kaip užkirsti kelią, kad ta produkcija ne, nepakenks mūsų interesams. Dėkuoju. Sí, muchas gracias. La verdad es que eh, su... Dėkuoju. Toje teorinėje studijoje nėra atsižvelgiama į tam tikrus parametrus, kurie turi ekonominio poveikio be liberalizavimo dar. Pavyzdžiui, netarifinės priemonės, pavyzdžiui, fitosanitarnės ar sanitarnės priemonės, reikėtų galbūt didesnio abipusiškumo. Tai, kas įvežama į ES, turi atitikti tas pačias gamybos sąlygas, kurios taikomos čia. Įsivaizduokime kad yra lygų, senela fastidioza, kuri pateko į mūsų teritoriją vien tik tai todėl, kad nebuvo laikomas reikalavimų. Taigi labai situacija gali būti e, rimta. Reikėtų galbūt išsamesnių tyrimų čia. Gaila, dėl pavyzdžiui vaisių ir daržovių, aliejaus, vyno, nežinome, koks bus potencialus poveikis tų susitarimų. Ačiū dabar žodis ponė Arena. Ačiū. Aš keletą klausimų norėčiau užsakyti. Daug kalbama apie Pietų Koreją. Sutinku su jumis, ponia Manstrom, tikrai labai teigiamų, teigiamo poveikio turėjo šis sustarimas e, chemijai, e, energetikai, finansams, ypatingai ir kitiems sektoriams eksportas padidėjo. Taip, susitarimai palankus yra e, didžiosioms įmonėms, o ne mažoms įmonėms. Štai pavyzdžiui, Korejos atvejais puikiai tai parodo. Tai kaip čia dabar bus e, su, pavyzdžiui, aplinkosauginiu ir socialiniu poveikiu e, susitarimo su Pietų Koreja. Ką jūs apie tai manote? Pavyzdžiui, kaip dėl e, atlyginimų dydžio Korejoje, kaip dėl profsąjungų teisų, kaip yra ten dėl to. Kitas dalykas dabar vis dar dėl tų pačių susitarimų. Pavyzdžiui, daugiausiai iš susitarimo su Pietų Koreja išlošė Didžioji Britanija. Dabar bus Brexitas. Tai kas bus po to, po Brexito? Be to, dar buvo kalbėta apie CETA. 10 procentų geografinių nuorodų taikomas, taikomas šis susitarimas ir dar yra išimčių. Tai kokios tos išimtis būtų konkrečiai? Na ir galiausiai E, hormoninės jautienos kontrolė. Aš bijau, kad Europoje bus naujų sveikatos sektorių skandalų, o tai gali būti labai pavojinga e, dalykas. Ponas Dantė, ačiū. E, pasaulio gyventojų skaičius auga, gyventojai taipogi turtėja ir ES be jokios abejonės nori užkariauti naujų rinkų. Prekybos sustarimai yra įdomus tikrai būdas tai padaryti. Tačiau atrodo, kad dabar yra prekiaujama vos ne žemės ūkiu. E, aš norėčiau padėkoti Jums už poveikio vertinimą atliktą. Tačiau poveikio vertinime yra neatsižvelgiama į jau e, pasirašytų susitarimus dar reikėtų be jų e, pasižiūrėti, kokio galimo poveikio turėtų ir būsimi tie sustarimai. Na, o dabar kas dėl statistinių duomenų dėl mėsos, tai mane jie stebina, nes jie daug žemesni negu kad mano duomenys yra. Pavyzdžiui, jeigu su Merkosūru e, pasirašytume sustarimą, tai deficitinis balansas priekybos būtų daugiau nei 3, minus 3 milijardai eurų būtų. Tai ar turėtume pinigų, ar turėtume už ką, taip sakant, iš ko kompensuoti uh, ūkininkams uh, vietoj mėsos, tiksliau mėsos sektoriaus ūkininkams nuostolius, kaip bus su uh, augalais tada. Mes keliačiau abiems komisarams, turiu du klausimus. Pirmiausia, priekybos sutartys labai pozityvios yra bendraja prasme mūsų šaliai, ypatingai kalbant apie pieno sektorių, ir bulvių sektorių. Jautienų sektorius susiduria su problemomis. Taigi į tai atsižvelgiant per kitą apžūp reformą, ar komisija negalėtų pasvarstyti, kaip susijęta parama skirti jautienos sektoriui, ar galbūt paskatas kažkokias numatyti ūkininkams, ten, kur pelnas yra nedidelis, kad jie diversifikuotų savo veiklą, imtųsi kitos veiklos, ir tai turėtų galbūt teigiamos įtakos klimato kaitai. Taip pat norėčiau pasveikinti komisarą Hauganą dėl to, kad jūs ėmėtės atremti Rusijos draudimo padarinius. Aš kaip pasien delegacijos vadovas labai džiaugiuosi, kad Indonezija yra minima 250 milijonų žmonių. Taigi čia yra tikrai puikia rinka su puikiomis galimybėmis ir mes turime tomis galimybėmis pasinau, pasi, pasinaudoti. Tai yra labai sparčiai auganti šalis. Panas Tarabela. Dėkui, ponia komisijos narė, ponia komisijos nariai. Pakalbėkime apie tą tyrimą. Tyrimas numato gana sudėtingą scenarijų ir vištienai, ir raudonai mėsai, galvijų mėsai. Tuo tarpu sakome, kad tas scenarius yra ambicingas. O pienui, e, kas numatoma pienui, pagal tą scenarių kaina padidės nuo, pen, nuo 2 iki 5 procentų, nuo 2 iki 7 procentų. Ir e, tuo būdu sąnaudos padidės, tad iš tikrųjų tai yra tam tikras pinklės. Uh, Pone Malstrom, jūs e, manot, kad e, jūs teisūs, laikydamės į ultraliberalių pozicijų, tuo tarpu tai daro labai neigiamą įtaką kai kuriems e, sektoriams. Jūs turite taip pat sustarimų su Afrika, jie greitai bus tvirtinami parlamento, pavyzdžiui, į Dakarą dabar mes eksportuojame uh, perviršį ir uh, už labai blogą kainą. O kodėl jūs tuo džiaugiatės ir e, jūs ir toliau galbūt sieksite, kad, e, kad e, tos sutartys padėtų visiems, tik ne mums? Stakula. So, see... Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad prekybos sustarimai žemės ūkio produktai, tu, produktams turi e, tokį kaupiamąjį poveikį. Aš turėjau keletą klausimų, kuriuose uždavė mano kolegos, tad man atrodo, kad nėra reikalo tų klausimų vėl kartoti dėl savanoriškų partnerystės sustarimų ir panašiai. Svarbu, kad, svarbu tai, kad nebūtų tik papildomi žodžiai kartojami, o kad tikrai klausimų užduoti turėtų ir pridėti negalite. Ačiū. Dėkoju. Kolegė Maginės, prašau. Uh, you, Chair, Ačiū pirmininkė, dėkoju komisarams. Man atrodo, kad pakomentuos tai, kas buvo ką tik pasakyta. Ar ši studija patvirtino mūsų nuomonę, kad neramu dėl jautienos mums ypatingai ir kokį poveikį tai turės mąstymui, mąstysenai komisijoje, nes mano manimu tai yra labai svarbu, ką mes darysime su tomis žiniomis, kurias dabar turime. Uh, komisarė Malmström, jūs sakėte, kad tos žinios nėra, aišku, baigtinės, kad analizė nėra galutinė, tačiau labai svarbu, kad turime tas žinias ir dabar mes jau suprantame, kokios kyla problemos, bet man labai neramu ir įdomu sužinoti, kokį poveikį tai turės. Dar viena pastaba. Daug kalbama apie laisvą priekybą, bet aš manau, ar komisaras, e, komisijos pirmininkas Junkeris nekalbėjo ir apie sąžiningą priekybą. Paaiškinkite laisvą priekybą, ar tai nereiškia ir sąžiningos priekybos. Ir dar buvo kalbama apie priekybos gynybos mechanizmus kitose sektoriuose. Taigi, jeigu rinka neveikia tinkamai, galbūt reikia būdų imtis intervencinių priemonių, ar žemės ūkija galime tą numatyti. Ačiū. Pani poseł Aguilera. Pani Aguilera. Dėkuoju, pane pirmininkė. Noriu pakomentuoti du aspektus, kurie buvo minėti ir pateiksiu konkretų klausimą. Mano klausimas yra komisijos nariui Hogan, nes tai labiau jo kompetencijos rytis. Europos visuomenės veikatos standartai ir maisto saugos standartai bei e, atsargumo principo įgyvendinimas reikalauja, kad mes neleistume augalų apsaugos srityje, pavyzdžiui, naudoti tam tikrų medžiagų. Ir dėl to mūsų ūkininkai susituria su kai kuriais e, sunkumais. Tai taip pat susiję su, e, su, su glifozatais, jų draudimu. Uh, Tyrime sakoma, jog e, tarptautinės sutartis apims ir šitas e, medžiagas, šitos produktus. Ką jūs numatote daryti apsaugodami mūsų sektorių ir gerėdami jo padėtį? Pone Dots. Uh, e, Pone pirmininkė, komisarė Hauganai, jūs kalbėjote apie tai, kad prekyba yra politikuojama ir uh, Tai yra ypatingai akivaizdu, kalbant apie dėrybas tarp Junktinės karalystės ir ES, kurios laukia. Junktinės karalystės rinka yra labai svarbi Europos ūkininkams. Jūsų duomenys rodo, kad 2014 metais Junktinė karalystė eksportavo žemės ūkio produkcijos, kurių vertė 16 milijardų į ES, tačiau importavo žemės ūkio produkcijos už 14 milijardų eurų. Tai yra didžiausias importuotojas, kalbant apie e, Prancūzijos e, žemės ūkio produkciją. 60 procentų airiškos jautinos yra importuojama. Taip pat e, pieno iš Šiaurės Airijos daug yra įvežama į Airijos Respubliką. Taigi, kokias garantijas suteiks mūsų ūkininkams komisarai, kad uh, būtų atsisakoma nereikalingo triukšmo ir būtų atveriama rinka, kas būtų abipusiai naudinga abiems dėrybų partneriams. Dėkoju. Noriu prisidėti prie kitų kolegų padėkos žodžių. Šis studija regis atitinka tuos klausimus, kuriuos kelia ES ūkininkai. Dažnai jie sako, nesižvelgiama jų veiklą, darbą pasirašant tarptautinius priekybos susitarimus. Be abejo, visi tie sutarimai svarbus, bet kai kuriems sektoriams dėl to kyla didesnė rizika. Priekybos susitarimai kita vertus leidžia užtikrinti pusiausvyrą tarp importo ir eksporto ir apsaugoti kurius jautrius sektorius. Ir dalykų, kurie kelia tam tikrų išlygų e, žemės ūkio kai kurių e, produktų ir gėlininkystės sektoriai buvo už, užmiršti. 12 sustarimų buvo analizuota. Norėčiau priminti sustarimą su Maroku, kurio poveikį pomidorų sektoriui. Dar vienas dalykas, kuris man yra labai svarbus - poveikis kainų nepastovumui. Iš tai nebuvo atsižvelgta atliekant studiją, gaila dėl to. E, studijos sakoma, kad žemės ūkis Europoje yra vientisas sektorius ir nebuvo analizuojami atskiri regionai ir ES valstybės. Be kita ko, nebuvo intervencinės politikas atsižvelgta ir neatsižvelgta į situaciją tų šalių, kurios derasi ES. Taigi, Šiandien kai kurios šalis neranda reikiamo atsakymo joms iškylančius klausimus šioje srityje, bet taip jau yra. Dėkui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Be abejo, svarbu kalbėti apie laisvos priekybos susirimų poveikį. Tai svarbu ir žmonėms, ir gyvūnams, ir ištisiems šiaip sektoriams. Be abejo, produkcija auks, tačiau planeta neauks pati savo viena. Tai yra 3,5 milijonų regionų, vyriausybių regioninių patys žmonės, atskiri piliečiai, visi atskirai negali suvaidinti tinkamo vaidmens. Ir gaila, kad agri komitetas taip pat į savo vaidmenį nežiūri rimtai. Kaip žinia, CETA poveikis bus labai didžiulis ūkininkavimo sektoriui. Tad jeigu žinote, koks bus tas poveikis, kaip galit pritarti tam susitarimui? Me, mums, mes turime patikinti ūkininkus, kad nepaliekam jų likimo valiai. Ačiū. Dėkoju. Manau, kad Dažnai tie sustarimai gali būti pozityvūs, kai kurie dalykai dėja vis tik būna neišvengiami. Bendras pojūtis yra toks, kad žemės ūkio sektorius moka už tų sustarimų įgyvendinimą. Taip jau būna. Kai kurie regionai, ypač, pavyzdžiui, kaip mano, Kanarų regionas, e, nukenčia dėl to. Jūs žinote, dėl ko tai būna Ir dažnai tie saugikliai, kurie surimusi numatomi, neveikia efektyviai. Poveikio analizė turėtų apimti ir ultraperiferinius regionus e, prieš e, pasirašant tokio pobūdžio susitarimus. Ačiū. Užaimė, uh... E, komisarė Malmstron, komisarė Hogan. Aš norėčiau paminėti ir Bulgarijos ūkininkų rūpeščius. Buvo tokių atvejų ir kitų šalių ūkininkams, kurie susidūrė su panašiom problemom. Jauni ūkininkai, smulkus ūkininkai negali papildomai konkuruoti e, su didesnėmis. Pavyzdžiui, Kanadoje augimo potencialas yra didžiulis, turint omeny Kanados dydį. E, tačiau Europos Sąjungoje, jeigu bus atidaryta jos rinka, ką, ką darys ūkininkai? E, ūkininkai Europos Sąjungoje, ūkininkai patirs neigiamą poveikį. Tai padidins e, segregaciją tarp ekonomiškai aktyvių regionų ir periferijos. Ir ūkininkai be abejo pirmieji nukentės dėl tų susitarimų. Pagal eksporto vertinimą tūkstančiai darbo vietų išnyks ES. Dauguma iš jų bus panaikintos ES e, žemės ūkio sektoriuje, jeigu CETA įsigalios, kaip, pavyzdžiui, smulkus ūkininkas iš periferijos e, galės pasinaudoti tą sutartim. Jis greičiausiai tik nukentės. Dėkui. Said... Pirmininkės pradžioje sakėte, kad žemės ūkis yra ignoruojamas ir reikia apie tai kalbėti. Vienas Vienas dalykas, kai tai ignoruoja žmonės ne žemės ūkio sektorius, bet yra labai gėdinga, kai mūsų žemės ūkio komitetas nusprendė ignoruoti ir neišreikšti nuomonės apie setą. Komisaras Auganas sakė, kad svarbu, kad gautumėme tikslę ir teisingą informaciją apie tos tarimus. Aš visiškai pritariu ir manau, kad tai reiškia, kad keisis jūsų dėrybų metodas, nes bandant gauti tikslios ir teisingos informacijos dėl TTIP, aš į skaityklą nuėjau. Ir pagalvojau, kad lengviau gal per Berlyno sieną būtų pereiti, nei patekti į tą skaityklą ir gauti ten tos tikslios ir teisingos informacijos. Ponas Lengė kalbėjo, kad tai vienas didžiausių pasiekimų. Aš vadinčiau tai gėda, nes kur kas lengviau gauti tikslios ir teisingos informacijos, jeigu tikrai turi teisę fotografuoti, jeigu gautum bent popieriaus gabalą ir galėtum užsirašyti tos tikslios ir teisingos informacijos nes priešingų atveju net neįmanoma iš, iš vis tos informacijos gauti ir surinkti. Taigi rimtai elkitės ir pakeiskite tai, kaip vedamos tos dėrybos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cu toții știm că este foarte important. Uh, Dėkuoju, pirmininkė. Visi puikiai žino, kad ūkininkams labai svarbu ne tik tai kuo daugiau pagaminti, bet ir kuo geriau parduoti savo produkciją. Taigi uh, nepaisant to, kad dabar dauguma e, ir kai kurie bent jau sako, vis dėlto svarbu parduoti tą produkciją. Taigi 11,5 milijardų sudaro eksportas ES, ar ne? Tokius skaičius girdėjau, bet ar turite importo į ES skaičius? Man atrodo, ir tuos skaičius reikėtų pasižiūrėti. Na ir dar norėčiau paklausti, kaip pasidalyjama yra šita suma tarp valstybių narių - 11,5 milijardo kokios proporcijos, kaip proporcingai, kaip prie eksporto prisideda valstybės narės. Aš norėčiau sužinoti, ar čia vien tik tai vakarų Europos valstybės yra didžiosios eksportuotojos, ar rytų Europos šalis taipogi prisideda. Kitas dalykas - Kinija ir Japonija. Sakėte, kad yra septynios iš viso e, valstybės narės, kurios gali pasirašyti tos sustarimus, kur dabar yra kitos valstybės narės handel en van export. En daar zijn we groot mee geworden. En de agrarische sector. Dėkuoju. Niderlandai yra buvusi didį valstybę istorijoje, yra labai intensyviai prekyba užsėmusi valstybė. Tačiau mes labai kritiškai žiūrime į CETA ir mes puikiai e, suprantam, apie ką čia kusėsi kalba. Buvo paminėti tvarūs produktai. E, Junkerio planas 500 e, ar, ar, ar, ar daugiau milijardų. Ar numatyti projektai šioje srityje išspręs mūsų problemas? Ar tai, ar, ar tai bus, ar bus užtikrintas tvarumas, ar bus užtikrintas aukšta kokybė? Žmonės kalba apie naftą susitarimą ir uh, kylančią šiame kontekste rimtas problemas. Man atrodo, kad nuo 94 metų, kuomet daug įmonių užsidarė, tos problemos egzistuoja. Sar, Sie haben ähm, die Reisen angesprochen, die Sie unternommen haben. Äh, Dėkoju. Pone komisijos narys, kalbėjote apie įvairias keliones, e, apsilankymą kitose šalyse. Jūs esate aktyvus, puiku. Aš savaitgalį kalbėjusi su žmonėmis, kurie keliavo su jumis į tam tikras keliones ir jie labai pozityviai atsiliepė apie tas keliones su jumis. Aš nemanau, kad aukštos kokybės konkurencingi produktai turi bijoti pasaulio rinkų, tačiau aš manau, kad turime uh, dabar studija, kur yra analizuojamos įvairios produktų grupės ir aš manau, kad didžiausią eksporto vertę turi vynas. Ir kalbant apie pasaulinę rinką, tai čia reikalingi skaičiai, reikalingi skaičiai yra apie kviečius bei ryžius, nes jeigu kalbėsime tik apie perdirbtus produktus, to nepakanka, reikia gauti daugiau informacijos. Kalbant apie e, geografinės nuorodas, aš suprantu, kad mes norime vis, visus tos produktus apsaugoti, bet man įdomu, kokia yra padėtis, nes kiek suprantu, yra sąrašas ir sąrašas gaunamas, surengiamas, pa, parengiamas kiekvienos laisvos prekybos sutarties atveju, panašu, kad tie sąrašai labai vienodi. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už studiją, dėkoju komisarams, kad atvyko. Uždaros ekonomikos tema yra tai, ko nori žmonės, bet tai neduoda jokių rezultatų. Uždaros ekonomikos sistema neveikia, tiesiog neveikia ir mums reikia vienybės, turime dirbti kartu. Eksportas turi būti vertinamas kaip galimybė. Man visiškai ramu dėl kokybės, ar darbo kokybės, ar efektyvumo. Man labiau neramu dėl netiesioginių poveikių aplinkosaugos aplinkos standartams, biurokratijai. Man įdomu, ar šį kartą nereiktų pasinaudoti galimybę ir paieškoti naujų idėjų. Pavyzdžiui, dėl aplinkosaugos standartų pažvelkime, kas vyksta pasaulyje. Mes negalime tiesiog parduoti savo aplinkosaugos standartų tam, kuris pasiūlys daugiausiai. Kartys. Ačiū pirmininkė, sveiki atvykę komisarai. Komisarė Malmstram, klausiausi jūsų nekartą. Ir man viskas atrodo pažįstama ir galiausiai mane nustebino štai kas. Donaldas, jūs esate Europos politikos Donaldas Trumpas, nes jūs atsisakote klausytis realių ekspertų. Jūs toliau dirbate dėl CETA, Merkosur susitarimų ir tai tik nepaisant to, kad ūkininkai, profsąjungos, pilietinė visuomenė. Uh, įvairios grupės, MVI, visi pasisako prieš. Viešose konsultacijose jums buvo pasakyta, kad jūs einate neteisinga linkme. Kaip ir Donaldas Trumpas nesiklauso ekspertų dėl klimato kaitos, jūs irgi atsisakote klausytis ekspertų dėl šių sandorių ir atmetate bet kokią alternatyvę nuomonę. Ar jūs suprantate, kad jūs nutolinate piliečius nuo ES institucijų, tai kaip tą daro Lepenas ir Feražai? šiame parlamente. Ir tas pranešimas, kurį šiandien aptarėme, ta studija, kur kalbama apie priekybos sutarčių poveikį, labai aiškiai rodo. Tai yra svarbu, parlamentaras ypatingai agri komitete mes tu, galime remti savo ūkininkus arba priekybos sutartis tokias kaip CETA, bet negalime, absoliučiai negalime remti abiejų. Prosiłbym o ważenie słów. Pan prezydent Trump jest będzie prezydentem wielkiego kraju. Pan poseł. Donaldas Trumpas bus didelės valstybės prezidentas, norėčiau jūs, jums priminti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ta studija nuteikia optimistiškai, kalbant apie žemės ūkio sektorių Europoje, tačiau viskas yra grindžiama ta prielaida, kad yra simetrija priekyboje tarp trečiųjų šalių ir Europos Sąjungos. Uh, ir kad rinkos yra atveriamos simetriškai. Tačiau mūsų patirtis, bent jau kol kas su trečiosiomis šalimis, rodo, kad mes turime daryti nuolaidas žemės ūkio srityje kitų sektorių naudai. Ir tai netiskleidžia šioje ataskaitoje. Taip pat Europos žemės ūkis turi daug įsipareigojimų kalbant apie vairius standartus, normas, aplinkosaugos reikalavimus, gyvūnų gerovę ir panašiai, taip pat klimato kaitos reikalavimai. Taigi, tai susijęs su kaštais ir sąnaudomis, ar į tai bus atsižvelgiama. Okay, pani poseł Krupa. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dėkuoju, pane pirmininkė. Norėčiau paklausti štai ko. pasaulinė prekyba, kaip Jūs manote, kokį tai poveikį turi aplinkosaugai ir žmonių sveikatai. Aš esu gydytoja. Ir matau naujai atsirandančių lygų, auglių, lygų susijusių su civilizacija. Atsiranda organizmo pasipriešinimas antibiotikams Visa tai yra nuodijimo chemikalais rezultatas, pesticidų vartojimo rezultatas, cheminių priedų maiste rezultatas. Ir štai dabar cetos būdu atrodo įtrauksime naujus uh, hormonus į savo mytybą ir atrodo atsiras dar ir naujų antibiotikų taip numatyta tam susitarine. Na, Kanadai pasakyta, na gerai, nustosime gaminti produkciją, kur yra antibiotikų ar hormonų, po to, kai pasirašym susitarimą, jums tai netrodo absurdiška. Dėkui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes šiame pranešime labiau sutikėme prie eksporto. Ačiū ponui Hogan, kad jis ieško naujų priekybų sutarimų, tai labai svarbu ir svarbu aptarti susikloščiusios problemas. Taip pat importas mums yra vienas iš rūpimų klausimų. Mes norime užtikrinti, kad bus išvengta nesažininkos konkurencijos. Nes žinome, kad kokybiškai mūsų produktai dažnai yra mm, geresnės kokybės ne, negu iš trečiųjų šalių, šalių produktai. Be abejo, būtina, kad už importuojamus produktus taip pat būtų mokami mokesčiai, kad būtų elgiamasi sąžiningai. Reikėtų, kad tie produktai būtų saugus ir taip pat svarbu tinkamai užtikrinti tolimiausių regionų interesus. Kaip užtikrinsime galimybę dirbti mūsų ūkininkams ir kaip užkirsim kelią nesažininkai konkurencijai jų atžvilgiu, jeigu tokios pasitaikytų. Būtina e, pasakyti tai, kad e, tolimiausi regionai, periferiniai regionai buvo įtraukti į poveikio analizės studiją. Ačiū. Dėkoju. Turiu labai konkretų klausimą. E, kodėl susitarime nekalbama apie JAV plėtros agentūros atliktą tyrimą. Be abejo, svarbu, kad mūsų augimo priemonės būtų tinkamai panaudotos. E, kai kas, kaip jau sakiau, nebuvo įtraukta į šį poveikio tyrimą dar reikia daug katalizuoti. Pavyzdžiui, jautinai ir keulienai, dviem sektoriams, koks bus poveikis. E, kai kurias paslaugas teikia kasdien mūsų ūkininkai. Jie dirba darbą, kuris dėja nebuvo įtrauktas į poveikio įvertinimą. Būtina į ūkininkus labiau atsižvelgti, tad man rūpi jūsų atsakymas tą klausimą. Kodėl nebuvo atlikta ekonominė analizė susijusi su tais visais mano paminėtais aspektais. Susitelta tik prie prekybos elementų ir dėl to liūdna. Pone Malmström turiu klausimą. Antroji analizė turi būti taip pat pakoreguota. Mes kalbame vėlgi tik apie prekybą, mažiau apie žemės ūkį, bet žemės ūkis juk užima labai svarbę, svar, svarbų vaidmenį ekonomikoje turime atsižvelgti į tai, nes iki šiol regis to daryta nebuvo, vertinti tik prekybos aspektą. Dėkui. Dėkui, pana pirmininkė, aš puikiai suprantu šitų sutarčių e, reikšmę ekonominiam vystimuisi. Ir e, aišku, tokiuose valstybėse kaip Ekvadoras, pavyzdžiui, ar panašiai, tuo gali pasinaudoti kai kurie operatoriai, kai, kurios, kai kurios įmonės. Dabar mes kalbame apie 12 busimų laisvos prekybos e, sutarčių e, maisto ir žemės ūkio sektoriuje. Kaip mes galime paaiškinti e, ūkininkams, kad mes už jų nugarų esame sudarę tokias sutartis, kurios iškraipo konkurenciją. Ką mes pasakysime mūsų ūkininkams? Mūsų žemės ūkio ministras bandė nuraminti juos, bet ką mes jiems pasakysime apie saugiklius, kurie yra įtvirtinti tokias sutartyse, pavyzdžiui, kad ir su Šiaurės Afrikos e, valstybėmis. Mes e, taip pat žinome, kad pažeidžiamuose sektoriuose nėra poveikio vertinimo ir žinome, kas dėl to e, laimi. Panie komisarz, przepraszamy, wiem, że się... O dabar žodis vėl komisarams apibendrinti ir atsakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Akivaizdu yra tai, kad ta studija, kurią pateikėme, turi savo ribų. Mes sąžininkai apie tai pasakėme iš pat pradžių. Trūko galbūt metodologijos ar patirties. E, Mes, aišku, visko neapžvelgiam, tačiau tai yra svarbi studija, kuri daug informacijos pateikia ir ji mums yra naudinga sudarant prekybos susitarimus. Ir taip pat mes iš tos studijos matome, kokios dar jautrios rytis yra tos, į kurias reikėtų atsižvelgti labiau. Be abejo, visos studijos yra pakankamai ribotos, nes ne vienoje neapžvelgsi visko. Prekybos sustarimai yra svarbus mūsų ekonomikos atsigavimui. Augimas e, mūsų pasiekiamas yra pasitelkiant kitus išorės veiksnius. Prekybos sustarimai, aišku, mūsų ekonominių visų problemų neišspręs. Tai nėra atsakymas į visus kylančius klausimus. Tačiau turime įrodymų, kad tai padeda kurti darbo vietas, skatina augimą ir pritraukia investicijas. Tačiau aš dar kartą galiu pasakyti, kad tuo pasinaudoja ne visi, ne vienodai ir kad tie susitarimai nėra e, apskritai vienintelis e, instrumentas ir panacėja išspręsti visoms ekonominėms problemams. Tikrai ne. Be abejo, vertinti tuos sustarimus būtina, būtina išsiaiškinti, kokie sektoriai yra pažeidžiami ir pagal tai tuos sustarimus galim koreguoti. Ir aš manau, kad tam mums reikalingas dialogas Mes neturėtume kalbėti apie neoliberalizmą, mėtytis kaltinimais, kad elgiamės kaip Trumpas, tai nepadeda konstruktyviai dirbti. Tiesiog turime remtis vertybėmis ir siekti aiškios, kokybiškos prekybos politikos. Mes tai ir bandom daryti. Mes taip pat sakėme, kad uh, Be abejo, globalizacijos procesui vykstant yra ir paralaiminčių. Tai yra labai rimtas e, signalas, bet turime daryti viską, kad galėtume ES lygmenių ir nacionalinių lygmenių padėti tiems, kurie turi atremti didžiausius iššūkius. Tačiau nereikia sakyti, kad vien tik prekybos susitarimai yra kalti dėl to, kad prarandamos darbo vietos. Dažniausiai yra atvirkščiai, nes atnešami technologiniai sprendimai ir pasiekiama kitokių gerų dalykų, padedančių kurti darbo vietas. Ponas Terabela, mes nesutarėme dėl jūsų paminėto klausimo. Jūs mus, jūs mus kaltinate visą eilę blogybių E, tačiau partnerystės surimas su Afrikos regionais dėja yra asimetrinis. Mes atveriame daugiau savo rinkos, leidžiame juos, e, savo partnerius saugoti kai kurios pažeidžiamus sektorius, dirbame labai glaučiai su pono Mimitsos e, vadovaujama komanda. Ir visa tai tam, kad galėtume sustiprinti regioninės integracijos strategiją Afrikoje. Valstybės, kurios mums pasirašė susitarimus, entusiastingai pridarė tiems susitarimams. Mes juos parengėme tos susitarimus e, bendradarbiaudami su vyriausybėmis. Jos kreipėsi savo parlamentus, kad būtų patvirtinti tie susitarimai. Su Senegalu to susitarimo neturim. Tad jūsų paminėtas Dakaro pavyzdys, na, galbūt yra nagrinėtinas atskirai, bet e, šį kartą, man atrodo, komisija dėl to nieko nėra dėta, kad dėl prekybos gynybos. Mes norime padaryti viską, kad būtų galima užtikrinti, kad iššūkiai bus įveikiami kuo efektyviau ir kad žemės ūkis tinkamai išsaugotas, kad dėl eksporto skaičių kažkas klausė tų skaičių. Mes turim tuos skaičius ne čia, bet turime, galėsim jums atsiųsti juos, kad galėtume detaliai pasižiūrėti, kokie, koks yra mūsų eksportas į atskiras pasaulio šalis. Poniai Arena, norėčiau pasakyti štai ką. Dėl tų stambių įmonių, kurios daugą laimėjo, na taip, taip, laimėjo nemažai tų įmonių, e, pasiekė visai neblogų dalykų, bet mažos ir vidutinės taip pat pasinaudojo tais susitarimais. Pavyzdžiui, su Kolumbija, su Peru susijusia sutarimai. 1500 mažų Europos įmonių pirmą kartą ėmėsi prekybos su Peru. Ir mes taip pat sulaukėme labai teigiamų atsiliepimų iš Peru apie tą susitarimą. Daugiau negu šimtas mažų ir vidutinių įmonių užmesgė prekybos santykius su Kolumbija. Galėsiu pateikti Jums tos skaičius, mes tikrai žinome, kad tai yra puikiai naujiena, kad rezultatai buvo neblogi. Tuo ir baigsiu savo pasiklaikymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ačiū, ponė komisariai. O dabar, jeigu tiesiog norėčiau pasakyti, kad mm, Mes nenorim nieko kaltinti, e, tiesiog norime suteikti žodį ponui Hoganui. Iki 7 valandos turim laiko, prašom, ponė komisarė. Dėkoju. Mes bet, nesudarom susitarimų bet kokią kainą. Būtent dėl to ši studija yra labai svarbi, nes ji leidžia mums susidaryti įspūdį apie įvairiausius scenarijus, kurie buvo pateikti, kuriuos reikia peržvelgti, tie scenarijai gali nutikti, jeigu dar nenutiko, nes studijoje yra labai naudingos informacijos, kurią reikia turėti vykstant daryboms. Studijoje daug kas iš jūsų skaitė ko gero tik turinį. Jeigu tą turinį bent jau matėt, tai pastebėsite, kad parametrai turinyje aiškiai rodo, kad mes turėjomės dviem techniniais modeliais vienai studijai. Mes tai pabrėžėme savo studijoje. Mes savanoriškų partnerystės sustarimų e, neįtraukiam kaip vienintelių ne, nekvestionuojamų. Tiesiog mes su jokiais iš anksiniais teiginiais nesutinkame tie, kurie iš tikrųjų domisi šią temą, gali sulaukti informacijos. Prekybos komitetas ir Žemės ūkio komitetas gali pasižiūrėti, kas e, jos domina ir aš galėčiau galbūt pateikti detalesnės informacijos daugiau. Nes aš suprantu, kaip jums svarbu, aš esu dirbęs ir versle, ir, ir, ir, ir ne versle, ir suprantu, kaip svarbu jums yra tie klausimai. E, Sakoma buvo, kad maisto kainos dėje netarnauja ūkininkams. Na, aš suprantu, kad jūs parlamente e, kalbate apie maisto grandinę, apie šią dalį. E, tačiau, kas vyksta pasaulinėme kontekste, dažnai atsikarto Europos Sąjungoje. Mes esame sudarę darbo grupę. 2017-aisiais pateiksime jums informaciją, kol kas turime darbo programą, o paskui žiūrėsime, kokios mūsų siūlytos apsaugos priemonės galbūt nesuveikė, kas buvo ne taip. Ir aš apie tai kalbu nuo, dien, nuo tos dienos, kai dalyvavau klausimuose užimti savo pareigoms. Mes turime padėti visiems direktoratums, konkurencijos, pavyzdžiui, augimo ekonomikos direktoratui. Mes 17-aisiais pateiksime labai konkrečius siūlymus. Su sutinku su ponia Garsė, mums reikalingas abipusiškumas. Mes naudojomės tuo principu ir bandėm, bandome tuo remtis kaip svertu. Mums būtinas yra tas abipusiškumo principo taikymas ir aš visiškai čia su jumis sutinku. Jūs, be kita ko, kalbėjote ir apie įdomų tokį klausimą apie susitarimus su Šiaurės ir Pietų Afrikos valstybėmis. Be abejo, reikėtų, kad būtų užtikrinta reikiama kontrolė, kad mes prižiūrėtume, kaip įgyvendinami tie sustarimai. Turime raginti valstybės narės pačias kontroliuoti tų sustarimų įgyvendinimą. Tai yra jų atsakomybė. Dažnai sakoma, kad komisija atsakinga yra už viską, tuo tarpu valstybės narės nusima nuo savo pečių bet kokią atsakomybę. Nes, na, turime aiškiai žinoti, kur už ką ir kas yra atsakingas, kad tas yra valstybės narės, o ne komisija. Pone Krupa kalbėjo apie e, pasipriešinimo organizmo antibiotikams. Ponas Andriukaitis dirba prie šio klausimo. Šis klausimas E, įtrauktas yra į didžiai 20 pranešimą dėl žemės ūkio. Šis darbas dirbi, dirbamas toliau ir be abejo tą problemą sprendžiame dėl e, pasipriešinimo kai kurių organizmų antibiotikams. Be abejo, svarbu yra žvelgti į tai, kokią, kokį poveikį tarptautinės prekybos tarimai daro aplikos, kai žemės ūkiai, e, kaip pasidėlgti skaitmenimą čia ponas Santen kalbėjo apie jaudienos sektoriaus problemas. Na taip, jeigu toks scenarijus būtų patvirtintas, bet kaip žinia, tiesių scenarijų būna visokių. Jeigu mes per daug dėmesio skirtume vienai sričiai pamirštami kitas, tai to poveikis netruktų pasijusti. Pone Malstrom ir aš, mes puikiai suprantam, kokios problemos kyla. Mes sakėm, kad mūsų uh, ta studija yra ribota, bet apima daug sričių, kurios jie tai leidžia daryti tam iš tikras išvadas apie bendras tendencijas. Mes bandome jums parodyti, kokį poveikį e, gali turėti tie susitarimai esant įvairiems scenarinėms. Ir aš manau, kad mes štai dabar atveriame duris tam, kad galėtume lengviau apsispręsti, ką turėtume daryti, ko neturėtume. Pone Keli, Indonezijoje e, galimybės yra geros. Azijos regione 750 milijonų žmonių gyvena. Tai yra e, tas regionas, kur sparčiai auga vidurinioji klasė, kur mūsų produktų paklausa didėja. Australija, Naujoji Zelandija taip pat nori jų daugiau gauti. 25 procentus ten patenkinamas tik tai pieno poreikis e, tame regione, tad ES pienos gamintojams čia atsiveria didelės galimybės. Vietnamas, Indonezija ir panašiai galėtų būti aprūpinti mūsų pieno produktais, tai yra didžiulės prekybos galimybės reikės dar dviejų, trejų metų, kad susitartume, bet manau, kad tos šalis turi didžiulį potencialą. Ponas Tarabela, tas paveikslas nebūtų geras, jeigu mes susitartume tik dėl tam tikro vieno scenarijaus. Jūs kalbėjote apie jums iškilusius rūpinimus, ponia Maginės ir kiti klausė, ką turėtume daryti. E, poveikio analizė yra tam tikra apžvalga, ką mums duoda laisvos prekybos sustarimai. Prekybos gynybos instrumentai jau yra įtraukti į šią studiją. Pone Agilera, na suprantu, pritariu Jums, kad ūkininkai patiria sunkumų. Turime galvoti, ką daryti su mūsų produkcija, kaip koreguoti pasiūlą ir paklausą, jos pusiausvyrą. Na, ne viskas dar yra atlikta, bet ir ne viskas eina teisinga linkme, tačiau mes dėl to ir dirbame, dėl to galvojame, kaip elgtis geriau. Laisvos priekybos sustarimai yra geras dalykas, tačiau suprantu, kad viduržėmio jūros produktai turi būti apsaugoti geriau. Ir mes be abejo šią linkmę jums pateiksime daugiau informacijos, kaip saugomas, pavyzdžiui, vynas, alyvogių aliejus ir taip toliau ir panašiai. Pone Dots mes nekalbame apie breksitą nekalbame šiandien. E, juk ne ES priėmė sprendimą išmesti Junktinę karalystę iš ES. Dėl breksito apsisprendė Junktinė karalystė. Ji ir turi galvoti, ką daryti. Ir tiek būtų galima pasakyti šiuo klausimu. Na ir apibendrintimas, norėčiau pasakyti, kad daug klausimų buvo užduota. Stengiamės juos atsakyti. Cetoje be abejo yra dalykų, apie kuriuos nebuvo kalbėta, kas yra cetoje pozityvaus. E, man atrodo, kad būdami nevyriausybinė organizacija, ko gero, jūs išvelgtumėte daugiau pozityvių dalykų. Na, be abejo, Tai, kad jūs domitės šis dalykas, tai yra pozityvų žingsnis. Ir norėčiau pasakyti, kad aplinkosaugos standartai, gyvūnų gerbos standartai yra įtraukti į šį susitarimą. Jie yra labai aiškiai išdėstyti. Ir tai yra iš tikrųjų geriausi pasaulyje standartai, dėl kurių yra kada nors susitarta. Tad na, noriu padėkoti visiems už komentarus, o pats jau esu raginamas baigti savo pasisakymą. Ačiū visiems. Na ir galbūt galėsiu pateikti, turėsiu progą pateikti detalesnės informacijos daugiau. Ačiū. Ačiū komisijos nariams. Dabar lauksime jūsų paaiškinamojo rašto. Buvo labai tikrai naudingas susitikimas. Nepamirškite, kad kai kurie INTA komiteto nariai irgi svarsto tuos klausimus, kurie aktualų žemės ūkio sektoriuje. Aš džiaugiuosi, kad INTA komitetas visuomet pozityviai yra nusiteikęs e, sprendžiant problemas žemės ūkio srityje. Na ir galiausiai ponas Langė dar pat trumpai pasisakys. Dėkoju už puikų bendradarbiavimą tarp INTA ir AGRI komitetų ir aš manau, kad diskusijos buvo naudingos. Ačiū visiems, gero vakaro. Dziękuję. Rozumiem, że Komisja Rolnictwa zatwierdza też. E, Dėkoju. Aš manau, kad galime laikyti, kad koordinatorių posėdžio dokumentai yra patvirtinti. Kitas posėdis įvyks gruodžio 5 dieną. Ačiū. Pirmininkas dėkoja vertėjams.